Okay, friends, we are not that many. Uh... Gerai, netiek jau mūsų daug čia, tačiau tikiuosi daugiau prisijungs posėdžio eigoje. Pradėkime posėdį. Ar galime patvirtinti darbo tvarkės projektą? Gerai. Vertimas yra į visas kalbas, išskyrus kroatų ir maltiečių kalbas. Taip pat turiu paminėti, kad Ula Turnės, Alda vicepirmininkė, pakvietė 52 lankytojų grupę, tarp jų yra ir Danijos parlamento narių. Jie lankysis užimtumo komiteto komitete šiandien po pietų. Taip pat turiu pasakyti, kad Balsavimas dėl nedeklaruoto darbo atidėtas. Balsavimas dėl pranešimo, dėl Europos platformos sukūrimo siekiant kovoti su nedeklaruotu darbu buvo numatytas 24 kovo dieną, tačiau šis balsavimas atidėtas paprašus pranešėjams iki gegužės 7 dienos. Taip pat noriu pasakyti, kad vyko trijų šalių socialinis e, susirinkimas kovo 19 dieną. Mes buvome atstovojami ten Anės Jungerijas. Tai buvo pirmas kartas, kuomet Europos parlamentas buvo pakviestas lankytis tokiuose vadovų sustikimuose. Mums tai atrodo pozityvus ženklas, pozityvus pokytis. Galbūt, Anijas, gali tarti keletą žodžių apie tai. Taip, ar galiu kalbėti olandiškai? Uh, because that would be the most easy for me. Um, Uh, uh, inderdaad, vorige week was er aan. Iš tiesų, praėjusią eh, savaitę er vadovų tarybos išvakarės vyko trišalis socialinis dialogas, tinkamas susitikimas, kuriame dalyvavo paskutinis. Kuriam, kuriame dalyvavo tarybos pinkas Tuskas, Junkeris, Dombrovskis, Panetaisins, socialinių partnerių atstovai, darbdavių darbuotojų ir taip pat e, tų, par, tų šalių socialinių partnerių atstovai, tai yra e, Luksemburgo ir Niderlandų, kurie pirmininkaus po Latvijos. Tiek svarstytos temos, tiek e, atstovavimas buvo tikrai labai rimtas, kalbėjome apie investicijų programas, e, e, klausimus, kurie rūpi darbuotojams, <clears throat> tai yra <clears throat> būtinybė investuoti į e, visuotinės svarbos paslaugas, buvo svarstyti klausimai, kurie yra svarbus smulkiam verslui, transatlantinė prekybos investicijų partnerystė buvo aptarta Ir kaip matote, kiekviena šalis norėjo pabrėžti skirtingus aspektus, darbdaviams e, labai rūpėjo patentų mokesčių klausimai, prašė daugiau dėmesio skirti skaitmenizacijos padariniams darbo rinkoje. Šis klausimas taip pat yra rimtai svarstamas mūsų komitete, o darbuotojai prašė daugiau dėmesio skirti naujų darbo vietų kūrimui, užtikrinant deramą atlygį už darbą ir prašė rimčiau kovoti su socialiniu dempingu. Taigi Europos parlamento nariai turėjo galimybę tik stebėti šio susitikimo eigą, negalėjo patys pasisakyti. Ir galbūt dar du pastebėjimus norėčiau Jums pateikti. Pirmasis būtų tokio pobūdžio. Komisija teigia daug dėmesio skirianti socialiniam dialogui. Daug dėmesio skiria diskusijoms su darbuotojais ir darbdaviais. Ir Neveltui prieš dvi savaitės komisijos atstovai surengė didelio masto e, susitikimą, kuriame buvo svarstamas naujasis socialinio dialogo modelis. O antrasis pastebėjimas būtų toks, kad e, šiame dialoge daugiau girdime pareiškimų, tačiau mažai yra tikro dialogo, kurio eigoje būtų galima tikėtis konkrečių mm, susitarimų. Ir aš manau, kad sėdint prie to bendro stalo reikėtų imtis kažkokių rimtesnių priemonių, o ne tik pareiškimus skaityti. <clears throat> Marian Taisin e, pasiekė, kad Europos parlamento atstovai galėtų prie to stalo kartu sėdėti ir manau, kad e, per kitą susitikimą tai taip pat bus įmanoma. Ačiū, Agnės. Toliau trečiasis klausimas. Sausio 29 ir 26 protokolo tvirtinimas. Patvirtinta. Toliau ketvirtasis klausimas. Išteklių naudojimo efektyvumas, žiedinės ekonomikos kūrimas. Turime nuomonės projektą. Nuomonė Envi iniciatyvos pranešimui. Taigi žodis pranešėjai Ticijanai Begin. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Kas yra žiedinė ekonomika? Apibrieštis sako, kad tai yra sistema, kuomet veikla organizuojama tokiu būdu, kad vienos E, vieno ciklo atliekos lieka kito ciklo ištekliais. Taigi mūsų visuomenė, mūsų ekonomikos, ekonomikos modelis yra už šviesmečių dar nuo tokios sistemos, nes sukūrėme milijonus tonų atliekų. Tai yra neįtikėtinas kiekis, tai padaroma žala aplinkai ir sveikatai. Taigi, kas yra žiedinė ekonomika? Tai yra viltis, kad žmonija sugebės išsaugoti ir gerinti pragyvenimo standartus, taip pat mažinama savo įtaką ir poveikį aplinkai. Yra daug techninės ir mokslinės literatūros e, ir galima sakyti galbūt, kad tai nėra vien tik tai viltis, tai turi būti siekis europiečiai turėtų būti pavyzdys visam pasauliui. Turime atrodyti, kad žiedinė ekonomika ne tik gali tinkamai veikti, gyventi mums geriau, bet taip pat ir didinti klestėjimą, kurti darbo vietas. Ir būtent tai aš ir teigiu savo nuomonėje. Aš siūlau dėti pastangas perėti prie žiedinės ekonomikos, kas padėtų skurti milijonus darbo vietų tai padėtų užtikrinti, kad e, augimas būtų įtraukiantis ir tvarus, jis būtų naudingas MVI, kurie yra mūsų ekonomikos stuburas. Žiedinė ekonomika sukurta darbo vietų, nes dabartinė ekonomika panaudo, e, paskirta išteklių sunaudojimu, medžiagų naudojimu, o žiedinė ekonomika numato didesnį žmonių indėlį. Todėl gaila, kad visi teisės aktai susijęs su žiedinė ekonomika buvo, e, visi tie teisės aktai buvo sustabdyti, nes e, žiedinė ekonomika kurtų darbo vietas ten, kur jie yra, jos yra būtinas, nebūtinai ten, kur e, yra turtingesnės ekonomikos. Toks ekonomikos modelis yra sažingesnis ir jis tiesiogiai prisideda prie sanglaudos tikslų, e, jis sumažintų ir neligybę Europos Sąjungoje. Darbo vietos, kurtos žiedinė ekonomika, būtų daugiausia kvalifikuotos darbo vietos, būtent tokios e, darbo vietos, kurios ir išnyko krizės metu. Todėl mes turėtume raginti valstybės narės ir Europos Sąjungą prisidėti ir e, skatinti tokį perėjimą, nes tai turi potencialą kurti e, klėstėjimą, reikėtų taikyti mokesnės iniciatyvas tokios ekonomikos kūrimui, reikia skatinti atliekų mažinimą, kad atliekos būtų perdirbamos, atsinaujantiems šaltiniams turėtų būti taikomas nulinis mokesčių tarifas, dėl to, kad daug darbo vietų čia reikia sukurti, reikia taikyti mokesnės paskatas, kad ši ekonomika įsitvirtintų. Taigi aš pasisakau už tokius argumentus, aš tikiuosi, kad mūsų dialogas su šešėlinės pranešėjais bus geras ir dabar mielai išklausysiu jūsų nuomonės. Shadow Rapporteur from EPP. EPP. Šešėlinės pranešėjas Jerome Lefrido, prašom. Merci, Madame la Présidente, je vous prie d'excuser. Ačiū, papirmininkė, atsiprašau, kad pavėlavau buvo sunku pasiekti Europos parlamentą. Norėčiau padėkoti pranešėjai, jos komandai už atliktą darbą. Labai trumpai kalbėsiu, paminėdamas tik kelis aspektus. Man visiškai priimtinas pristatytas pranešimas ir visiškai pritariu teiginiams apie žiedinės ekonomikos e, atveriamas galimybės kurti naujas darbo vietas, vystyti ekonomiką ir jos augimą. Aš Europos Liaus partijos frakcijos vardu pateiksiu kelis pakeitimus, siekiant atkreipti dėmesį į du svarbius aspektus. Pirmiausia, noriu atkreipti dėmesį į teritorinį lygmenį, kuris man atrodo turi sulaukti pakankamai dėmesio, nes žiedinė ekonomika yra įgyvendinama būtent vietos lygmenių pradant nuo paties mažiausio lygio, todėl turime sukurti tvarę e, sistemą, į kurią būtų įtrauktas smulkus verslas, jo atstovai. Taip pat e, galbūt pagėdaučiau, kad šis tekstas būtų mažiau politiškas, mažiau polemiškas ir būtų išbrauktos atinkamos nuorodos į e, komisijos veiksmus. Ir mes e, turėtume e, pasirinkti tokias formuluotės, e, kuriomis tie komisijos atstovai, kurie atsakingi už žiedinę ekonomiką, nebūtų smerkiami. <clears throat> Taip pat turėtume kreipti dėmesį, kad ekonomikos vystimasis yra įgalinamas arba yra įmanomas ne tik teisėkuros keliu. Ačiū poniai Begin už jos pranešimą. Aš pritariu jai ir kitiems kolegoms kurie smerkia tą aplinkybę, kad komisija atsiemė pasiūlymus dėl teisės aktų susijusius su žiedinė ekonomika. Tokiu būdu nebus pasinaudojama atitinkamų žiedinės ekonomikos potencialu kurti naujas darbo vietas, nes tyrimais atitinkamais yra numatyta, nustatyta, kad e, žiedinė ekonomika e, galėtų smarkiai prisidėti prie nedarbo mažinimo, e, o dabar e, būtina imtis atitinkamų priemonių, kad perinant prie žiedinės ekonomikos, e, perinamojų laikotarpių būtų numatytos atitinkamos kompensacijos, persikvalifikama galimybės pažeidžiamiausiose darbo vietose dirbantiems žmonėms, pirmiausiai Kauna kasybos pramonėje E, taip pat būtina užtikrinti aktyvų administravimą ir e, vadybą, kuriant e, švietimo ir profesinio ūkdymo programas. Taip pat pritariu būtinybės dėkti daugiau naujovių susijusių su moksliniais tyrimais ir plėtra, bei būtina gerinti darbo sąlygas ir darbuotojų sveikatos priežiūrą. Noriu paprašyti daugiau informacijos apie ketvirtąjį pakeitimą susijusiu su žiedinės ekonomikos potencialu, e, mažinant e, neligybę skurdžiuose regionuose ir įgyvendinant sanglaudos politikos tikslus. Man šie tikslai yra pakankamai plataus užmojo, norėčiau daugiau informacijos apie tai, taip pat nuo daugiau informacijos apie šeštąjį pakeitimą, kas jo turima omenyje, kalbant apie su aukšta kvalifikacija susijusius darbo vietas. Jelgos Stevens nėra, tačiau e, ponia Makintarė CFACijas vardu kalbės. So on, on ECR... E Ačiū, ponia pirmininkė. Taigi, Helga Stevens vardu norėčiau padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą ir noriu pasakyti, kad tikrai tai yra geras pagrindas toliau tęsti darybas. Flandrija, tai regionas, iš kurio Helga yra, daugiausiai dirba ES atliekų valdymo srityje. Ir Helgos kolegos Markas Dimmermans, kuris Envi komitete yra šilinis pranešėjas, atsikame failo, nes nei lankėsi Flandrijoje ir tenais aplankė keletą įmonių, kurios pirmauja šią srityje. Jumiko pavyzdys yra labai geras. Ši įmonė labai pasikeitė iš kasybos įmonės, ji tapo technologijų bei perdirbimo įmonė. Ir ypač daug e, užsima brangių metalų perdirbimu. Taip pat e, su ES yra daug labai gerų pavyzdžių, kurie rodo, kad e, esminiai pokyčiai manami yra. Helga palaiko tokias mintis ir mano, kad žydinė ekonomika vaidins esminį vaidmenį, kuriant darbo vietas, bei didinant konkurencingumą, bei gražinos pramonė į Europą. Reikia pagalvoti, kaip palengvinti šios pokyčius ir kaip užtikrinti, kad iš to išloštų visi. Turint tai galvoje, reikia pabrėžti dar ir tai, kad kai kalbame apie galimybės kurti darbo vietas žiedinėje ekonomikoje, reikia pažiūrėti plačiau ir atsižvelgti iš tai, ką. Kol yra judama link žiedinės ekonomikos, tai sukurs daug naujų galimybių. Tačiau, tačiau tai kartais gali reikšti, kad vienos darbo vietos, kurios egzistuoja dabar, bus pakeistos kitomis. Pavyzdžiui, užuot tvarkius šiukš, atlikas šiukšlynuose, savartinuose bus perėta prie jų deginimo. Taip pat reikia pabrėžti Envi komiteto vaidmenį šioje srityje ir pabrėžti, kad tai, kad reikia kai kurios darbo vietos didinti jų e, e, e, palankumą ekologijai, pavyzdžiui, statybų sektoriai. Taip pat gali būti, kad kai kurios darbo vietos pasikeis, pasikeis reikalingi įgūdžiai. Tad reikia aiškiai atskirti tos dalykus. Ar kalbėsime apie nu, grinai naujas darbo vietas, ar kalbėsime tik apie darbo vietų perkelimą iš vieno sektoriaus į kitą. Dėl to reikia numatyti kompensavimo sistemas, kaip atsverti prasta darbo vietas tradiciniuose sektoriuose. Ir Helga mano, kad reikia užtikrinti, jog darbuotojai galėtų įgyti reikiamų įgūdžių ir kad vėliau jie turėtų tikamų įgūdžių naujiems darbų vietoms. Tad reikia galvoti apie perkvalifikavimą. Taip pat reikia svarstyti galimybės konsultuoti darbuotojus, teikti karjeros planavimo paslaugas kad jie galėtų prisitaikyti prie žaliosios ekonomikos. Helga Stevens mano, kad reikėtų rašyti konkrečiau šiame tekste ir taip pat pabrėžti kai kurios skaičius, ypač kai kalba pasisuka apie galimas darbo vietas. Galiausiai Helga norėtų pabrėžti, kad visas išlaidas, kurias patirs verslas, yra tikrai pagrystos ir, ir rezultatas bus didesnis. Bet to reikia užtikrinti, kad verslas nepatirtų nepagristos naštos. Kad tikrai verslas galėtų kurti naujas darbo vietas, įskaitant ir žaliasis darbo vietas. Taigi, Helga tikisi, kad toliau bus galima atsikrai bendradarbiauti su pranešėjai bei kitais šalies pranešėjais. Ačiū. Dėkui. Toliau Rata Weber iš Aldė. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimo projektą. Tikrai mes mus taip pat kelia surūpinimą tai, kad komisija atsėmė šį paketą ir lauksiu diskusijos su ponu Timirmansu, po šiandien po pietų bus galima tuomet konkrečiau paklausti apie Europos komisijos siekius. Taip pat mes palaikome pranešėjos išsakytą poziciją, kad Reikia kurti žiedinę ekonomiką. Reikia kurti ją dar dėl to, kad na, jį šiuo metu yra labai reikalinga, bei dėl to, kad tai gali padėti sukurti labai tūkstamų darbo vietų. Žaliasios darbo vietos gali reikšti, kad bus naikintos kai kurios tradicinės darbo vietos. Tačiau šią problemą galima išspręsti teikiant tinkamas profesinio lavinimo paslaugas. Dėl to, pažiūrėjau, šeštosios dalies šita dalis yra svarbi nuomonėje ir reikės jai šiek tiek pakeitimų. Nenorime paprieštarauti tam, kas ten rašoma, tačiau norime patikslinti, kad tai būtų galima geriau suprasti, kokios tos priemonės turėtų būti. Taip pat gali būti, kad ir Aštuntojo dalyje taip pat reikės pateikti pakeitimą dėl PVM diferencijavimo tarp valstybių narių ir apie tai, kaip tai gali prisidėti prie efektyvumo. Bet bendrai vertinant, palaikome nuomonę ir tikimės konstruktyvių toliau diskusijų dėl šios nuomonės bei toliau tikimės kartu dirbti su Envi ir kartu priimti šią nuomonę. Labai ačiū. Dėkoju. Ponas Silikiotis iš Guė. E. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai už nuveiktą darbą. Tikrai puikiai padirbėjo atstovauju GUE ir mes puikiai suprantame žiedėms ekonomikos svarbą iš aplikosaugos pusės, tačiau taip pat svarbu ir galimos darbo vietos. Labai svarbu taip pat, kad tos darbo vietos būtų tik saugios ir kad, tas, kad tai būtų orus darbas. Toliau dėl gamybos išlaidų verslui. Tai verslas, žinoma, įsitrauks į žydinę ekonomiką ir neturėtų būti numatyta naujų mokesčių, kuris būtų apmokestinamos darbuotojų pajamas papildomai. Taip pat reikia turėti galvoje, kad žiedinė ekonomika gali turėti ir greunančių padarinių. Šiuo metu trojka ir vairius kitos kiti formatai palaiko neoliberalią poziciją. Ir visą tai lemia pramonės nikimą. Ir tai taip pat mažina ir salinis grovės valstybę. Tad reikėtų pasistengti žiedinę ekonomiką ypač išplėtoti tose valstybėse narėse, kurios daugiausiai nukentėjo nuo taupimo programų ir paskatinti investicijas į pramonę. Žydinė ekonomika, senė sanglauda visą tai plėtoti per e, naujas investicijas ir taip pat užtikrinti darbuotojų teisės, taip pat užtikrinti orės darbo sąlygas. Manome, kad e, teigiamų pokyčių galima pasiekti tik tais tuomet, jeigu užtikrinsime vartojimo tvarumą ir dėl to pateiksime atitinkamą pakeitimą. Mūsų pakeitimai bus susijęs su tais dalykais, kuriuos ką tik paminėjau, ir taip pat išsakysime ir daugiau nuomonių ir pranešėjai. Tačiau tikimės dirbti kartu, bendrabiauti dėl šio failo. Labai ačiū. Labai ačiū. Tomas Mečerič, žalių atstovas. Ne, nėra žalių atstovo. Lambert. Taip. Ačiū Tomaš dabar dalyvauja rinkimų stebėjime. Tai norėčiau pasakyti, kad e, labai palaikome e, nuomonę ir labai palaikome ypač pirmą jos dalį, nes, na, jeigu taip iš karto nusitysime aiškės krypties, tai tuomet bus sunku pasiekti kitus tikslus. Turime keletą smulkių pakeitimų ir ką norime ypač pabrėžti galbūt, tai kad e, svarbu yra ne tik tai kalbėti apie tai, kaip atlikos taps vėl ištekliais. Tačiau reikia taip pat kalbėti ir apie efektyvų išteklių naudojimą ir apie išteklių vartojimo mažinimą. Tai taip pat yra svarbus dalykai. Taip pat, kad reikia plėtoti būtent mokslinis tyrimus šioje srityje, technologinė plėtra šioje srityje ir tuo būdu judėti link žiedinės ekonomikos, o neįprastojo modelio. Taigi norime truputį prisidėti prie bendros krypties formavimo su tokiais pakeitimais, bet iš mes palaikome. Labai ačiū. Thank you. And do the... Ačiū. Ar komisija norėtų papildyti? Prašom. Pane Fotel iš ENVI generalinio direktorato. Labai ačiū. Mes pritarėme tiems pasiūlymams, kuriuos pateikė komitetas. Jie mini darbo vietų potencialą žiedinėje ekonomikoje, taip pat e, poreikį remti sektorius, atskirius sektorius perinamojo laikotarpiu. Čia minėta, darbas su socialiniais partneriais bus labai svarbus, kad ši politika pasistumėtų į priekį ir, aišku, reikia investuoti į įgūdžių kūrimą. Komisija nesiniai pradėjo renkti naują pasiūlymą dėl žiedinės ekonomikos. Naujas paketas e, susidėjęs iš veiksmų plano ir peržiūrėto atliekų pasiūlymo. Jo patvirtinimas numatomas trečiajame šių metų ketvirtyje. Papildomai šalia to darbo, kurį atlikome pernai, Dabar būtų naudinga sulaukti Europos parlamento e, reakcijos iki vasaros ir e, to iniciatyvos pranešimo laikas yra tikrai idealus ir jis prisidės prie komisijos parengiamojo darbo rudenį. Šis naujas pasiūlymas toliau analizuos visus ciklo etapus sieks e, geriau susijęti atliekų valdymą, kad būtų pasiekti žiedinės ekonomikos tikslai. Ir, žinoma, augimas ir darbo vietos taip pat yra labai svarbus aspektas. Galima tikėtis, kad daugiau dėmesio bus skiriama produktų dizainui, rinkos, rinkų e, perdirbtos medžiagoms plėtojimui. Tai bus į veiklą nukreiptas veiksmų planas, siekiant e, susidoroti su e, identifikuotomis kliūtimis. Na, galima tikėtis, kad bus pateiktas veiksmų planas e, per šį komisijos mandatą. Na ir reikia pastebėti, kad komisija tikisi atlikti viešasios konsultacijas dėl veiksmų plano. Tai yra numatyta šių metų gegužės Liepos mėnesiais. Ačiū. Thank you. Ačiū. Keletas žodžių dėl grafiko. Terminas pakeitimams yra kovo 31 diena, vidurdienis. Balsavimas užimtumo komitete buvo gegužės 28 diena. Balsavimas plenarinėje sesijoje Liepos mėnesį. Dabar laikas balsavimui. Šiandien balsavimas tikrai bus trumpas. Ar turite visi balsavimo korteles? with the, uh, the draft <coughs> report on. Pradedame nuo pranešimo projekto dėl sprendimo, kuriuo įsteigiamas užimtumo komitetas ir panaikinamas kitas sprendimas. Antroji konstatuojama dalis, pirmasis pakeitimas atsiimtas. Penktoji konstatuojama dalis, antras pakeitimas čia dar šalia pateikiamas pakeitimas žodžiu. Jį pateikė ponas Vaigal atsižvelgti į socialinį ir ekonominį poveikį. Balsavome dėl šio pakeitimo. Čia elektroninis balsavimas. Ne, balsuosime pakeldami rankas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Atmestas. Mm, antro pakeitimo pradinis tekstas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Toliau balsuojame dėl pranešimo projekto su pakeitimais. Kas už? Čia bus elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 42 už. Patvirtintas. Toliau teisėkuros rezoliucijos projektas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 43 už patvirtinta. Toliau tarybos sprendimas, kurio įsteigimas socialinės apsaugos komitetas ir panaikinamas kitas sprendimas. Trečioji konstatuojama dalis, pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Patikrinsime šį balsavimą. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 25 prieš 21. Septintoji konstatuojamoji dalis A kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Antrasis pakeitimas atkrenta tokiu būdu. Nes A kompromisas patvirtintas. Toliau. Trečiasis pakeitimas atsiimtas. Toliau balsuojama dėl pranešimo projekto. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Toliau teisėkuros rezoliucijos projektas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. Toliau rekomendacijos projektas dėl dėl Tartunės jūro organizacijos konvencijos dėl žvejybos laivų personalo rengimo, testavimo ir būdėjimo normatyvų. Pirmiausia, balsuojame dėl rekomendacijos projekto Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. Toliau balsavimas dėl teisėkuros rezoliucijos projekto. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. <clears throat> Taigi tiek balsavimo. Okay, then we'll go to... Toliau aštuntasis darbo atvarkės klausimas. Tai yra pirmasis keitimasis nuomonėmis dėl panios Maranšartyje pranešimo, dėl pasiūlyto dalinio keitimo, dėl pradinio iš anksnio finansavimo skiriama pagal jaunimo užimtumo iniciatyvą remiamoms veiksmų programoms sumos padidinimo. Taigi žodis poniai Šartyje. Prašom. Merci, Madame la Présidente. Merci. Ačiū, pana pirmininkė, už pristatymą. Prieš pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis norėčiau Jums pristatyti pasirinktą darbo metodą. E, tačiau prieš tai dar noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, e, atstovausiems skirtingoms politinėms frakcijoms, e, su kuriais tikrai vyko labai svarbus derinimo darbas. Atsižvelgiant į pasirinktos temos svarbą, Manau, kad e, geriausias būdas dirbti toliau yra visapuškai keistis informacija tarp e, politinių frakcijų. Būtent dėl to mūsų darbų pradžioje aš e, norėjau surinkti į vieną vietą visus šešiems pranešėjus ir pasitarti, kaip bendromis pastangomis galėtume įsiklausyti vieni į kitus diskutuoti taip pat su komisijos e, taryba dėl šio pranešimo projektų. Tai ką čia eina kalba? Čia siekiama pakeisti galima Europos komisijos teikiamą finansavimą projektams susijusiems su jaunimo užimtumo iniciatyva ir e, kadangi visais e, lygmenimis dažnai painiojamas garantijos jaunimo ir jaunimo žimtumo iniciatyvos tarpusavyje. Noriu priminti, kad jaunimo užimtumo iniciatyva, iniciatyva yra viena iš Europos socialinio fondo finansuojamos politikos dalis Šią iniciatyvai skiriama maždaug 6 milijardai eurų ir tos lėšos yra rezervuotos priemonėms, kuriomis būtų palengvinamos sąlygos įsidarbinti jaunimui tose regionuose, kuriuose jaunimo nedarbo lygis yra didesnis nei 25 procentai amžiaus grupėje nuo 15 iki 25 metų. Mes e, dirbame su regionais, kurie yra patekę į sudėtingiausią e, situaciją ir kuriuose labai didelė jaunimo dalis negali rasti darbo. Minėdama tos 25 procentus, aš turiu omenyje bendrą jaunimo nedarbo vidurkį, tačiau kai kurios regionuose jo jaunimo nedarbo lygis siekia daugiau nei 50 procentų. Iki šiol iš ankstinis finansavimas numatytas veiksmų programos tekste. Jaunimo darbinimo iniciatyvos buvo panaudotas 1 e, procento mastu. Ir Aš kalbu būtuoju laiku dabar, nes e, visų frakcijų atstovai pademonstravo vienybę šiuo klausimu ir aš tikrai norėčiau jums už tai padėkoti. Ši suma yra visiškai nepakankama, nes vienas procentas iš ankstinio finansavimo skiriamas tiems regionams, kurie e, yra patekę į pakankamai sudėtingą padėtį. Šis suma nepakankama, skiriant atitinkamą parengiamųjų programų finansavimą. Todėl komisija siūlo padidinti šį išankstinį finansavimą nuo 1 iki 30 procentų. Labai didžiuojuosi galėdama pristatyti tokią priemonę. Būtent todėl kad visos politinės frakcijos vieningai tam pasiūlymui pritarė, nes tokiu būdu mes e, bent jau bandome įgyvendinti pakankamai didelio masto apčiuopiamą priemonę, padidinant iš ankstinį finansavimą nuo 1 iki 30 procentų. Tai yra naudinga ir būtina. Taigi principinių klausimų kaip ir nėra. dėl šio finansavimo padinimo. Taigi noriu atkreipti dėmesį į dar vieną aspektą. Ši priemonė ne tik yra svarbi ir reikšminga, tačiau tam, kad ji taip pat ir suveiktų, būtina ją kuo greičiau įgyvendinti. Nes veiksmingumas priemonių priklauso ne tik nuo atitinkamams projektams išreikštos paramos, tačiau taip pat ir nuo greito tų projektų įgyvendinimo. Būtent dėl šios priežasties, ponė pirmininkė, po atitinkamų diskusijų su socialistų demokratų frakcijos atstovais, EKR frakcijos atstovais, kitais šešėniais pranešėjais, liberalų gūje ir žaliųjų atstovais mes visi susitarėme dėl atitinkamos e, išskirtinės procedūros, siekdami pagreitinti visą procesą. Būtent dėl šios priežasties pranešėja, tai yra aš, nusprendė kartu su šešėliniais pranešėjais neteikti komisijos uh, pasiūlytam dokumento tekstui jokių pakeitimų, tačiau teiksime du pakeitimus konstatuojamosioms dalims, tai yra konstatuojamai daliai ir mes dėl šių pakeitimų visiškai sutarėme ir teiksime juos visi kartu. Būtent dėl šios priežasties nebuvo pasiūlytas ne vienas pakeitimas dėl e, to finansavimo padidinimo iki 30 procentų, dėl antrojo punkto, kuriame patikslinama, kad e, tie 30 procentų bus e, atimti iš bendrosios veiksmų programos, programoms skirtos finansavimo sumos, tai yra, čia neina kalba apie papildomas lėšas, jos bus paimamos iš bendrojo biudžeto ir trečiasis aspektas yra susijęs su tuo, kad valstybės narės praėjus 12 mėnesių nuo reglamento įsigaliojimo ir nepateikė e, tiesioginių išmokų tai yra ta, tarpinių išmokų prašymą turėtų atitinkamas sumas kompensuoti bent jau 50 procentų. Du pakeitimai, kuriuos mes bendrai teikiame. Socialistai, demokratai, EKR, e žalieji ir gūje. Viena vertus yra susiję su trečia konstatuojamąją dalimi, kurioje teigiama, kad komisija, tiksliau, e, komisija yra raginama ieškoti papildomo finansavimo nuo reglamento įsigaliojimo dienos ir antrasis pakeitimas yra teikiamas penktai konstatuojamai daliai, kurioje valstybės narės raginamos imtis aktyvesnių veiksmų kovojant su jaunimo nedarbu. Pana pirmininkė, nekartą turėjau galimybės plenarnėje sesijoje kalbėti šią temą plenarinių posėdžių salėje ir puikiai matau, kad e, tiek valstybių narių, tai yra ministerijų, tiek visos tarybos lygmenių pastebimas tam tikras sumišimas, e, sutrikimas e, susijęs su jaunimo užimtumo iniciatyva ir kitomis jaunimo nedarbo mažinimo programomis ir mes turėtume imtis aktyvesnių veiksmų, skatindami valstybės narės e, aktyviau imtis darbo. Asmeniškai manau, kad kitas mūsų darbų etapas turėtų būti surinkta diskusija vadovų taryboje, kur balandžio pirmą dieną turėtų būti patvirtinta atitinkama pozicija. Ir todėl aš e, manau, kad dabar reikėtų surenkti diskusiją tarp mūsų, o to palaukti, kaip viskas pakryps taryboje ir galvoti, ką daryti toliau. Ačiū, pan pirmininkė. Ačiū. Brando Benefai dabar kalbės. Socialistų demokratų frakcijos vardu. Um, <clears throat> thank you. Taip, ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju pranešėjai, ponė Mojo Šatie, ir taip pat dėkoju visiems šiandien pranešėjams visus nuveiktus darbus. Tikrai gerai padirbėjome ir manau, kad pavyks šį teisės aktą patvirtinti labai greitai, kaip ir būtina. Dėl to parlamentas turi labai rimtai pažiūrėti į šį klausimą ir tikrai veikti kaip patikimas Europos komisijos partneris ir taip elgtis visuomet, kai pasiūlymai yra tokie svarbus kaip šis. Dėl to taip pat labai dėkoju ir Europos komisijai, kad pasiūlė tokią priemonę, kuri pagerins valstybių narių likvidumo situaciją, tų valstybių narių, kurios e, ėmėsi veiksmų pagal jaunimo užimtumo iniciatyvą. Būtina imtis priemonių, kad e, pagerintume jaunimo užimtumą, nes pastaruoju metu, pastaruoju metu situacija buvo labai prasta. Taip pat paminėtina, kad Europas turi su didžiulė problema, kuri nebus lengvai, lengvai išspręsta. Reikia radikalių priemonių. Ir manau, kad ši intervencija galbūt yra maža ir apribota, tačiau yra tikrai teigiama. Dabar bus galima veikti lankščiau, kai to reikia. Panas Junkeris kalbėjo, kad komisija turės veikti politiškiau. Ir svarbu parlamentui tai palaikyti. Tačiau, žinoma, dar nelaikas švesti, tikrai dar problemos neišspręstos jaunimo nedarbo srityje, nors šios priemonės yra geras žingsnis gerai kryptimi. Fondas yra gera priemonė paremti ekonomiką ir manau, reikia dar ieškoti priemonių, tolesnių priemonių, kaip dar pagerinti fondo veiklą. Peržiūrint daugiametę finansinę programą, taip pat reikės tai atsižvelgti ir reikia turėti galvoje, kad tiesiog biudžeto didinimas gali būti nebeįmanomas. Europos Sąjungoje reikia daugiau socialinių investicijų, tai reiškia investicijų į socialinį kapitalą, žmonių kapitalą. Ir apie tai kalbėjo ir Junkeris, ir mes tikimės, kad šie, šie veiksmai bus įgyvendinti. Labai ačiū. Dėkoju. EKR tarsi nėra pranešė šelinio. ponė Harkin, Aldė vardu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kelios trumpas pastabas. Palaikomėm pranešėją. Morin Šertier tikrai labai gerai paaiškina situaciją. Tik tais norėčiau perduoti keletą Martinos pastabų. Pirmiausia, reikia turėti galvoje, kokiamis problemas turi valstybės narės per pirmus programos etapus ir dėl to taip pat reikia turėti galvoje, kaip skubu yra imtis kovos su nedarbu. Dėl to reikia numatyti nuostatų, kurios papildytų 2004 metų 1303 reglamento ir numatyti iš aksinį finansavimą ir paremti jau siūlomą ES finansavimą. Taip reikia užtikrinti, kad valstybės turės pakankamai lėšų atlikti visus mokėjimus Taip pat reikia užtikrinti tikslinės priemonės kovas jaunimo nedarbu ir numatyti papildomą iškrinį finansavimą, kad e, būtų galima lėšas sumokėti dar 15 metais, kad, kad būtų galima atsižvelgti tai, kas mokėtina pagal 1303 reglamentą. Komisija turėtų taip pat mokėti išminį finansavimą valstybės norėms. Iš karto po to, kai įsigalios reglamentas ir manau, kad tai sako ir vienas iš pakeitimų, kuriuos minėjo panimorių šitie. Ir paskutinė pastaba. Manau, kad e, čia yra geras komisijos žingsnis, nes juk tai yra vienas matomiausių visoje Europos Sąjungoje taikomų projektų. Tad tikrai labai šaunu, kad uh, siekiant kovoti su nedarbu, šis projektas dar stiprinamas. Ir kad siekiama užtikrinti išankstinį finansavimą iš valstybių narių, kad jos galėtų tikrai imtis veiksmų ir gyvenėti reikiamas garantijas. Labai ačiū. Labai ačiū. GUE grupės šiandien prašės nedalyvauja. Taigi paikime prie žaliųjų. Terry Rentke. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponė Morinšatyje ir kitiems šiliniams pranešėjams, padėkoti už bendarbiavimą. Tikrai iš pat pradžių buvo aišku, kad visi sutarime dėl vieno klausimo, kad tos lėšos, kurios jau yra paskirtos, turi kokičiau pasiekti darbo neturinti jaunimą visoje Europoje, tad šio išankstinio finansavimo tikrai skubiai, skubiai reikia ir valstybės narės turi imtis veiksmų nes kol kas, na, mažų mažiausiai nuvilia finansavimo e, mastai. Taip pat iš diskusijų su šiandien pranešėjais norėčiau pasakyti, kad kas gali nutikti blogiausia čia. Blogiausia yra tai, kad mes jaunimui esame davę pažadų ir jie laukia pagalbos, kad jiems padės ši iniciatyva ir gali būti, na, problema tas tuomet, jeigu vis tik e, pinigai nepasi, jų nepasieks, programos nebus įgyvendintos mes tuomet būsime sulaužę pažadus ir manau, kad būtent dėl to išlinis finansavimas yra itin svarbus būtent šiuo metu. Tad patvirtinus šį dokumentą reikia spausti valstybės narės, tai turi parlamentas ir komisija, spausti valstybės narės, kad jos programas tikrai gyvenintų, nes tikrai visi sutarime, kad jaunimui reikia galėti dirbti dėl savo ateities. Labai ačiū. Dėkojame. Sean Simon, prašau. Ačiū, pane pirmininkė. Sveikinu ponį Maršatie, taip pat kitus šalinis pranešėjus, kad pavyko visiems taip gerai sutarti, jo komisija čia tikrai ėmėsi gerų veiksmų. Papildomas e, milijardas eurų kaip išankstinis finansavimas tikrai tai yra labai labai geras dalykas, tačiau, na vis tik, viskas nėra taip labai gerai, pavyzdžiui, jungtiklystėje, kur vyriausybė taip ir nesutarė, negali susitarti, kaip išleisti papildomų 150 milijonų svarų ES pinigų, kurie yra skirti kovai su nedarbu. Manau, kad panaši situacija sluosnė kai kur kitur ES. Marin Šatie kalbėjo apie sunkumus patirinčius regionus, tai ir aš iš tokio regiono esu. Ir manau, kad mūsų regionas tikrai turėtų gauti daugiau, daugiau lėšų ir štai jisai gaus dėl komisijos veiksmų, dėl parlamento veiksmų. Mano regionas, West Midlands regionas turėtų gauti daugiau lėšų, tačiau šiuo metu lėšų negauna, nes e, konservatorių vyriausybė nenori padėti jaunimui, stabdo visą tai ir nenori bedarbiauti, nenori bedarbiauti su Europos komisija. Tad savo regione jaunimui sakau, 42 milijonai svarų jūsų laukia, kad padėtų jums gauti darbo, tačiau konservatoriai tam prieštarauja. Tad pagalvokite apie tai artimiausių metų. Labai ačiū. Labai ačiū. Toliau Danutė Jašubieska, vicepirmininkė. Ačiū. Pone pirmininkė. Taip, visigi žinome, kokia yra šiuo metu sunkia situacija, kokios problemos kyla jaunimui ir žinome, kad šių pinigų labai reikia. Užimtumo komiteto atstovai sutiko su Danijos parlamento atstovais ir aptarėme, kokių pasiekmių turėjo aukštas nedarbas Danijoje 10-ame dešimtmetyje. Ir štai jau beveik prie 20 metų, tačiau vis dar jaučiamas pasiekmes yra. Tad klausimas, kaip galime apsaugoti mūsų jaunimą nuo panašių problemų. Dėl to manau, kad komisijos sprendimas padidinti šeškinį finansavimą valstybėms narėms Ir šis sprendimas imtis skubių veiksmų tikrai yra labai geras sprendimas, labai girtinas sprendimas. Dėl to labai dėkoju pranešėjai ir šiandienos pranešėjams. Tikrai jūsų darbas yra labai vertingas ir tikiuosi, kad valstybės narės nebeieškos daugiau išsisukinėjimų jokių ir tikrai pinigai pasieks jaunimą. Labai ačiū. Dėkoju, Dominik Martin. Merci. J'ai franchement adoré l'enthousiasme. Ačiū. Man tikrai labai patiko ponios Maranšo tie energija ir entuzijazmas. Iš tiesų, <clears throat> bandymas padėti tiems regionams, kuriuose jaunimo nedarbas viršė 25 procentus ir padidinant iš ankstinio finansavimo lygį nuo 1 iki 30 procentų nuo bendros biudžeto sumos atrodo yra būtinas. Tačiau man atrodo, kad tai yra tik tai utopija, tai yra tik tai bergždžios pastangos ir priemonė, kuri yra pasmerkta žlugti. Noriu priminti, kad e, užimtumo gerinimas įmanomas tik tai remiantis egzistuojančiomis darbo vietomis, o egzistuojančių darbo vietų negalima išauginti kaip grybų. Ir todėl e, net ir tas iš ankstinis finansavimas čia nepadės. Ir taip pat noriu priminti, kad nedarbas atsirado dėl to, kad darbo vietos paprasčiausiai buvo panaikintos, todėl būtina apsaugoti mūsų gamybą nuo socialinio dempingo iš likusio pasaulio. Ir <clears throat> taip pat kiekviena valstybė narė turėtų taikyti tam tikras protekcionistinės priemonės savo ekonomikai apsaugoti. Ačiū, pana Šolcė žodis. Norėčiau padėkoti pranešėjai ir kitiems kolegoms už šį pasiūlymą, kuo greičiau žengti į priekį. Tai yra labai geras pavyzdys, kad ne tik Europos parlamentas, tačiau ir visos kitos Briuselio institucijos gali greitai imtis veiksmų. Dažnai mums priekaištaujama, kad e, svarbiais klausimais mes per ilgai diskutuojame ir dažnai vėluojama yra priimti sprendimus. E, šiame dokumente aš labai daug teigiamų aspektų išvelgiau, tačiau e, man krito akis vienas dalykas. Mes dabar siūlome uh, suteikti lėšas iš ankstiniam projektų finansavimui, noriu paklausti, ar pakankamai yra projektų, kuriuos galėtume finansuoti šiomis lėšomis ir būtent e, apie tą iš ankstiniam finansavimo mastą, santykius su turimis projektais, norėčiau daugiau informacijos išgirsti. Ačiū, dabar suteiksiu žodį Jėvai Valdmaniai kuri atstovauja tarybai ir jie mums papasakos galbūt šiek tiek daugiau, kad galėtume išgirsti taip pat ir atsakymų į posėdžio metu užduotus klausimus. Prašau. Ačiū, ponia Pirinkė, aš neketinau šiandien kalbėti, bet žvelgiant iš tarybos perspektyvos, aš galiu pateikti tokią informaciją tarybos darbo grupės lygmenių yra sutarta e, neteikti komisijos pasiūlymui pakeitimui, tai yra nebus jokių pakeitimų nei konstatuojamosiams dalims, nei straipsnėms, nes taryba nori pasiekti sustarimą kaip galima greičiau, siekiant, kad pinigai regionus pasiektų kaip galima greičiau. Kitas procedūrinis žingsnis iš mūsų pusės taryboje yra tai, kad rytoj, 25 kovo, e, koreperas patvirtins šį sustarimą ir jis bus teiktas tarybai e, balandžio 21 dieną ir bus patvirtintas tarybos bendroji pozicija ir tuomet sieksime ankstyvo sustarimo su parlamentu. Ačiū. Ačiū už šią informaciją. Taip pat suteiksiu žodį Andrienai Sukvatoševai, kuri yra jaunimo užimtimo iniciatyvos socialinėme fonde direktorė. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų komisijas pritarė parlamento politinėms įsipareigojimas, taip pat e, tarybos įsipareigojimams greitai patvirtinti šį reglamentą, nes tikriausiai Pastebėjote, kad tai buvo viena pirmųjų Teisėkuros komisijos iniciatyvų, siekiant išspręsti problemą, kuri išriškėjo nuo naujo programavimo laikotarpio pradžios. Mes patikime pasiūlymą, kuris turėtų padaryti įtaką valstybinarėms narių galimybėms greitai sutepti tuos ratus, kuriuos valstybės narės turėtų turėti, kad padėtų jaunimui, kuris neturi darbo ar nesimoko ir mes e, dėkojame tarybai ir parlamentui už jų pasirengimą veikti greitai. Ir tikiuosi, kad greitai pamatysime pokyčių valstybės narėse. Žinau, kad valstybės narės jau pradėjo organizuotis. Nepamirškime, kad tai jau yra antrieji e, veiklos programos gyvendinimo metai. Nu, o tinkamumo data šią iniciatyvai buvo 13 metų rugsėjo 1 diena, taigi sistemos sukūrimas jaunimo užimtumo iniciatyvai valstybės narėse jau prasidėjo. Mes taip pat kontaktuojame su valdymo institucijomis ir žinome, kad jau yra įsteigtos įvairios schemos, mokymo schemos ir yra galimybių remti jaunus žmonės, jiems dedant pastangas individualiai. Todėl Pinigų skirimas padės varstėmės arėms be jokio dėlsimo, didesnių problemų, teikti paramą jaunimui, kurie susiduria su, su problemomis patekti į darbo rinką. Todėl tai padės taip pat jiems įgyti pasitikėjimą savo jėgomis. Labai ačiū. Ačiū. Patvirtinimas užimtumo komitete bus, yra numatytas balandžio 16 dieną. Taigi dar poniai Maran Šartie dar e, žodis išvadams. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad dar man duodate galimybę pasisakyti išklausius kolegų. Matau, kad yra sutarimo e, taškų dėl tos būtinybės veikti greitai. Taip pat dėl tų galimybių, kurios šios priemonės teikia, sustiprinti 36 procentų prefinansavimą. Todėl aš dėkoju taip pat ir komisijai, ypač Adrianai. E, ji dirbo čia labai greitai ir dėkoju taip pat tarybai e, už visišką paramą. Norėčiau atsakyti į klausimus kolegom, kolegai Šulcui, kuris uždavė klausimą, kuris e, turėtų būti kiekvieno galvoje turbūt. Ar šia, šis milijardas yra pakankamas šiam projektui? Aš sakyčiau, kad aš giliai esu įsitikinusi, kad mes stimuliuojame projektus. Problema nėra ta, e, dėl tų pinigų, kuriuos turime, bet dėl būtinybės paremti esamus projektus. Ir kaip, kaip sakė kolega Simonas, kuris minėjo, kiek mums reikia čia pasidarbuoti, tai yra tas pats. Aš norėčiau, kad projektų būtų ir kad jie gautų finansavimą. Todėl aš esu pasirengusi, mielas kolega iš vakarų Midlando, Jeigu jums reikia padėti, e, pastimuliuoti e, jūsų politikus, kad jie kartais atvertų akis. Aš esu pasirengusi padaryti spaudimą tokiems e, politikams. Ši politika yra naudinga, ji turi būti dėgiama ir kaip mes kalbėjome darbo grupėje šią temą, nėra tarp mūsų jokių diskusijų. Tai nėra jokio susiskaldimo. Šią temą reikia panaudoti visas galimybės, kad būtume, ne, kad veiksme veiksmingai. Ir aš tikrai esu pasirengusi jums padėti, galite to neabejoti. Taigi dabar dar galiu pasakyti, kad puikiai išgirdau tarybą ir data, kurią jūs minėjote, kovo, 20, 25 kovo koreperas ir 21 e, balandžio bendrasis požiūris. Aš tik tai norėčiau, kad e, visa e, darbo grupė laikytųsi vienodos pozicijos. Mes žinome tarybos poziciją ir mes ten nemažiau negu jūs nenorime dėlsti ir reikia galvoti, kokį poveikį kalendorius gali turėti šio paketo, šio dokumento svarstymai. Ir tie du pakeitimai yra uh, labai tinkamų laikų pateikti, nes mes žinome, kad e, daryti spaudimą, kad būtų teikiama parama veiklos programams. Taigi aš esu pasirengusi e, dirbti su komisija, su taryba ir su šešėliniais pranešėjais, kad mes e, įveiktume šį iššūkį, nes neturėtume iliuziją žmonės, jaunimas, kuriems mes dirbame. Tai jaunimas, kurie nei mokosi, nei, neturi, nei turi darbo. Ir jiems paramoms reikia daugiau negu bet kam. Neturėtume, aišku, mes nedarome klaidos, nemanome, kad mes sukursime darbo vietas. Aišku, kad ne. Bet mes kreipiamės į tą visuomenę, kad e, jie gautų paramą, kad jie norėtų grįžti e, į darbą. Taigi, noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie dirbo tikrai vieningai darbo grupėje ir aš e, dirbsiu šį darbą su jumis iki pat galo. Noriu dėkoju visiems. Kiekvienam dėkoju atskirai ir visiems kartu. Ačiū, pana pirmininkė and thank you for all the work uh, you are doing and Ačiū už jūsų darbą. Aš tikrai esu nusteikusi optimistiškai dėl šios iniciatyvos rezultatų, nes daug žmonių čia įdėjo daug energijos, įdėjo savo širdį šį darbą. Toliau Žaliojo žimtumo iniciatyva, kaip išnaudoti žaliosios ekonomikos darbo vietų kūrimo potencialą. Turime kviestinių svečių, kurie trumpai pasisakys, jie atstovauja tarptautinio darbo organizacijas, kitas organizacijas, Business Europe, TUT. Tačiau pirmiausia pradėsime nuo pranešėjos. Jean Lambert, žaliųjų atstovė. Prašom. Thank you, Madam President, and I'd also like. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie pradinio pranešimo. Taip pat labai dėkoju šiandienos pranešėjams. mūsų komiteto pranešimas mat būna trumpi. Ir, na, aš tengiuosi tenais įdėti keletą, jeigu tai galim pasakyti, kabliukų, tokių svarbių raktinių savokų, kad paskui būtų galima plėsti pranešimą. Tai iš dvies siejasi su žiedinė ekonomika, apie ką kalbėjom anksčiau šiek tiek. Ir tai taip pat siejasi su paketu, kurį paliko baigus kadenciją komisija, tai siejasi su strategija Europa 2020, kur kalbama apie tvarų vystimąsi bei kai kurių praeities iššūkių veikimą. Kokie kyla iššūkiai, kalbant apie žydinę ekonomiką? Tai vienas iš jų yra, kad kyla išteklių kaina, jų ima trūkti, taip pat yra klimato kaita, socialinės problemos. Be to, reikia paieškoti, kur, kaip kokiu būdu kursime naujas darbo vietas. Ir visą tai sudaro šio pasiūlymo kontekstą. Dėl to reikia galvoti, kaip galime padėti plėtoti tam tikrų sektorių potencialą. Bei taip pat nustatyti bendrą pokyčių kryptį. Apie tai taip pat kalbėjo ir smulkos verslo atstovai, visiems yra labai aktualu, taip pat ir mokslininkai, nes išteklių efektyv, naudojimo efektyvumo didinimas padeda kurti naujas darbo vietas, taip pat reikia pasiekti, kad apmokestinimas kristų nebent darbuotojų pečių, reikia perkelti kitur, taip pat yra ir, aišku, aplinkosauginiai pokyčiai, kuris svarbu atsižvelgti yra. Dėl... Taigi visomis priemonėmis ir siekime, siekime palaikyti esamus pokyčius. Taip pat kalbėti ir apie tiekimo grandinę. Čia ypač svarbu, kalbant apie atsinaujančius išteklius, taip pat apie mokslinis tyrimus, technologijų plėtrą. Ir statybų sektorius yra labai svarbus, taip pat ir technikos priežiūra, remontas, taigi visur čia galima kurti naujas darbo vietas. Suprantame, kad darbo srityje bus didelių pokyčių, jau buvo šit kalbėta apie keletą sektorių, kurie tikriausiai auks, tačiau gali būti kitų sektorių, kurie taip pat galbūt turės įveikti vairius pokyčius. Ir labai svarbu, kad mes tame dalyvauti yra ir dalyvausime procese ir užtikrinti, kad bus pasiekti tinkami tikslai. Ne dėl bendros sistemos. Tai daug organizacijų, kurios jau teikia pasiūlymus, išsakė nuomonę, kad reikia kad e, sistema ir požiūris ir politinės priemonės būtų suderintos, ilgalaikės, kad nebūtų stapčiojimo, tokio trukčiojimo, kad nebūtų keičiama kryptis. Svarbus galgiškumas ir svarbu numatyti tinkamus tikslus. Ir tokios politinės priemonės turėtų investuotojams teikti tinkamus signalus tiek įmonėms, kad jūs investuotų į, kad būtų investuojama į tinkamai į įmonės, taip pat ir į žmogišką kapitalą, į įgūdžius. Taip pat tai turėtų vykti ne tik nacionaliniu lygiu, tačiau ir žemesniu lygiu. Ten turi būti pasiekiami tikslai. Tiek vykdant viešuosius pirkimus, tiek e, plėtojant e, mokymo programas, įgūdžių mokymo programas. Taip pat ir regionų komitetas viešai sėti dirba, kad uh, būtų kuriamos atskiros strategijos regionams, kad visi regionai turėtų savo, savo strategijas, kaip pasinaudoti Europos Sąjungos lėšomis. Taip pat reikia pasakyti, kad e, visos paskatos turėtų kreipti vieną kryptimį, kad nebūtų prieštraujančios mus. Negalima sakyti, kad reikia efektyvaus išteklių panaudojimo arba, tarkim, mažo anglės naudojimo ir paskui investuoti į technologijas, kurios visiškai priešingai veikia. Toliau dėl įgūdžių, ką siūlo komisija. Tai čia reikia pabrėžti, kad yra trys lygmenys. Pirmiausia, yra toks bendras lygmuo, kad žmonės tik bendrai suprastų, kodėl svarbu yra efektyviai panaudoti išteklius, kodėl yra svarbu neteršti aplinkos. Reikia skatinti tokį bendrą supratimą apie tvarę plėtrą. Toliau yra jau konkretus įgūdžių rinkiniai, tiek atskirose sektoriuose, pavyzdžiui, tarkime, plieno pramonėje, kuri su jo žalimus įgūdžiai. Ir taip pat susijęs su labai konkrečiamis profesijomis, amatais, darbo vietomis labai konkrečiamis. Vėlgi buvo apie tai kalbėta, kad, pavyzdžiui, tarkim, statybų sektorius yra vienas tokių sektorių. Ir kaip įspręsti aklavečių problemą. Kaip už kuo daugiau pasinaudoti esamų darbo vietų kūrimo potencialu. Na, tai komitetas mūsų apie tai anksčiau kalbėjęs yra. Kalbėjom apie akreditavimą, apie įgūdžių, kur žmonės jau turi akreditavimą, kad jis būtų galima panaudoti. Taip pat apie tai, kaip svarbu yra, kad verslas suprastų mokymų, švietimo naudą. Nes čia kalbėti reikia ne tik apie naujus darbuotojus, kurie įsijungia darbo rinką. Čia reikia taip pat kalbėti ir apie tai, kad reikia plėtoti tų, kurie jau yra darbo rinkoje įgūdžius. Taip pat čia svarbu yra ir projektų valdymas, kad reikia, tarkim, ir pritaikyti ir tų žmonių, kurie yra baigę universitetus, įgūdžius. Taip pat labai svarbu yra remti mažas vatinės įmonės. Nes dažnai jie neturi galimybių mokyti darbuotojus, kartais trūksta ir supratimo, kokie žingsniai būtų geri, naudingi įvedant pokyčių į verslą. Ypač smulkus verslas apie tai daug, daug kalba, kad reikia numatyti daugiau mokymo galimybių. Ir nesnei paskelbėme bandomai projektą, kuris remiasi būtent tuo, ką išgirdome iš mūsų partnerių, kaip galima atliepti jų lūkesčius. Taigi tiek būtų tokio bendro pristatymo ir labai lauksiu išgirsti to, to ką pasakys mūsų kalbėtojai šį rytą. Nes manau, kad tikrai tai padės plėtoti toliau mūsų mintis. Dar tik viena pastaba dėl darb, dėl terminų pakeitimo, dėl darbo tvarkės. Prašysiu pratesti terminą, nes manau, kad gegužės 7 diena na, nebus labai patogi diena mums e, iš Kinės krystos politikams atvykti čia dalyvauti, nes tai bus itin svarbus laikas mums. Tiek. Ačiū. Dėkoju, dėkoju iš pristatymą. Taip, dabar turime kelius pranešėjus. Kiekvienas jų turės po 8 minutės pasisakymams. Ir pirmiausia žodį suteiksiu ponui Piteriui Pošinui, kuris yra tarptautinės darbo organizacijos verslo skyriaus vadovas. Iš, jis atvyko iš Ženevos. Prašau. Labas rytas, labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiugu, kad pakvietė mus į šios klausimus, kad tikėta galimybę pristatyti savo poziciją. Tarptautinė darbo organizacija šiuo metu dirba kaip tik šioje srityje, e, kaip kokius e, darbo reikai neša pokyčius klimato kaita. Ir šioje srityje mes esame paskelbę keletą svarbių ataskaitų dėl tvarios plėtros, taip pat skelbime ataskaitą dėl e, to, kokiu įgūdžiu reikia žaliosiam darbo vietoms. Ir taip pat dalyvavome tarptautinės darbo konferencijų konferencijoje. Taigi mes rėmėmės ataskaitomis, kad Reikia užtikrinti kokybišką darbo vietas, kad būtent taip visada prie skurdo mažinimo ir šioje srityje dirbame. Ir Ačiū pabrėžti, kad tarptautinė darbo konferencija, kur vyko 2013 metais, taip pat svarstė šį klausimą ir išvadose, išvados buvo vienbalsiai priimtos 185 atstovų, tiek valstybių, tiek įvairių darbuotojų organizacijų. Ir tas išvadose sutariama, kokie matomi yra pokyčiai, kokiu reikia pokyčių, kad būtų iškitas orus darbas. Ten yra aptariami principai, ten yra aptariamos politinės sistemos gairės. Tad norime pasiūlyti keletą pastabų dėl žalį žimtumo didinimo programos ir būtent šią srityje su komisija jau seniai dirbame, nes mūsų organizacija su ILO tyrimas taip pat labai susijęs, su mūsų, su mūsų nuom, išvadomis labai susiję. Manome, kad siūlomis, siūlomis priemonės yra labai geros, jos yra labai nuoseklios, labai rimtos. Matome, ką galima gerinti, tai galima gerinti energetikos efektyvumą, išteklių panaudojimo efektyvumą ir tikrai reikia pritarti pranešėjai, kuri minėjo, kad reikia numatyti aiškius tikslus Europos Sąjungoje. Kitas dalykas yra finansavimas, investavimo parama ir tikslai. Ir manome, kad čia pasiūlymai galėtų būti tvirtesni, geresni, nes tai labiau padėti krizės pakitoms šalims. Taip pat tai ir su Junkerio investicijų planu. Taip pat reikėtų stiprinti ir tarptinio bedarbiavimo pusę. Finansų klausimas. Bei kaip tai siejasi su Junkerio planu paskatinti privačias investicijas naudojant viešasias lėšas. Tai labai gerai parodo pastatų energetinio efektyvumo didinimo programos Vokietijoje. Nes jau prieš keletą metų pradėtos yra ir per 120 milijardų eurų buvo investuota ir viešojo bei privataus sektorių investicijos santykis yra vienas prie keturių. Taip pat labai bus skato daug darbo vietų Taip pat labai paiktas buvo ekonomikos augimas ir labai pagerintas energinis saugumas Europoje. Sirtis, kur mūsų manimų Europos galėtų veikti nuosekliau, tai yra nauji sutarimai dėl klimato kitos. Kaip žinote, vyksta darybos, siekime pasiekti pasaulinį sutarimą, kuris būtų ir ambicingas, ir pareigojantis, ir palaikytų tokias, e, tokius emisijų lygius, kurie nepadidintų e, temperatūros šilimo daugiau negu 2 laipsniais. Ir ES galėtų šiose darybose aktyviau reikštis, aktyviau pasisakyti, taip pat padėti geriau stiprinti darybų tekstą kol kas vasario mėnesį tai nevyko. ES teikia formuluočių, tai matote mėlynai pažymėta pabaigoje, kad vis šalis turėtų atsižvelgti į tai, kad klimato kaitos politikoje reikia atsižvelgti į perinamą laikotarpį dar vietų kūrimą. Tai mes ragintume, kad ES išlaikytų tokias formuluotės ir tai taptų jų darybinio pozicijos ašimi ir įtrauktų, tikriausiai būtų įtraukti į sutarimus. Taip pat norime, kad ES labiau palaikytų siekį gyvendinti tikslus. Peru ir Prancūzija čia daug nuveikė šis rytyje. Tai reiškia, kad ES atskiras valstybės bei komisija galės prisidėti prie esamos iniciatyvos. Ten dalyvauja užimtumo ir aplikosaugos ministrai. Ir tą patį galima būtų padaryti taip pat ir numatant atskirą finansavimą oriam darbų užtikrinti bei perinamųjų etapų teisingumų užtikrinti. Iš esmės palaikome pranešimą ir norėtume, kad būtų kalbama daugiau apie ekonomikos šalinimą tai labiau sėtųsi su mūsų konferencijos išvadomis. Ką galima būtų sustiprinti, tai galbūt sustiprinti, kaip yra įvertinama, kokių reikės vėliau įgūdžių ir kaip užtikrinti teisingą perėjimą. Sąžiningą perėjimą. Ir čia galbūt galima būtų pasiremti Junktinės Amerikos valstijų paketu, kurie priėmė 2009 metais. Tuo metu buvo numatytas 2 milijonų darbo vietų kūrimas. Manau, kad Europa galėtų savo modelį, kuris vadinamas Fidelijo, atitinkamų būdų kurti. Ir ten galima labai pasiremti socialiniu dialogu, kad būtų galima numatyti pokyčius ir jiems pasirinkti. Jau egzistuoja startas sutarimas, kas yra žaliosios darbo vietos Tai parengė tarptautinė darbo statistikų konferencija. Galima pasiremti šio apibrištimi ir taip pat atžvelgti esamus modelius į tai, kas vyksta, įvertinti, tai, kas vyksta darbo rinkoje. Galbūt kadri ir, ir prastai matosi, tačiau čia matome, kaip galime paskatinti tinkamus pokyčius ir geriau suprasti, kokie pokyčiai vyksta. Štai pavyzdys kaip žalis investicijos į ekonomiką gali, kokį poveikį gali atnešti. Ir čia yra JAV pavyzdys. Jie nori pasiekti savo misijų tikslus ir matome, kad yra numatyta 200 milijardų dolerių kasmetinių investicijų į energetikos efektyvumo sritį, energetiką ir visą tai turėtų kasmet sukurti po 4 milijonus naujų darbo vietų. Tai tiek būtų tokių tiek žinginių pastabų ir štai matote, kur rasti daugiau informacijos. Labai ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Steve'ui Bainbridžiui, kuris yra ekspertas susijęs su kaisėdviniais tyrimais ir politikos analizė. Taigi prašau jums žodis. Ačiū už kvietimą dalyvauti šios dienos renginėje. <clears throat> Norėčiau pakalbėti tema, kuri vertima prieštaringai. E, Turiuomenyje nesuderinamumą tarp aukšto darbinimo lygio, užimtumo lygio ir žaliosios ekonomikos, nes dažnai žmonės pabrėžia, kad pagrindinė priežastis, kodėl iki šiol ES nėra pasiekusi savo tikslų iki 20 metų, tai yra 2008 metų finansinė krizė ir ekonomikos nuosmukis, e, dėl kurio sumažėjo energetikos suvartojimas ir tarša, tačiau taip pat ir sumažėjo darbo vietų skaičius. E, ir toks požiūris e, žaliosios ekonomikos tikslus ir užimtumo iniciatyvas padaro pažeidžiamais, nes strategija 40 metų buvo numatytas 75 procentų užimtumas 40 metų e, tos visuomenės, e, kurios amžius siekia nuo 10 iki 64 metų. Mes šio tikslo nepasieksime. Pagal prognozes iki e, numatyto laikotarpio užimtumo lygis sieks 70 procentų, tam, kad pasiektume 75 procentus per būsimus keturis metus, turime sukurti 40 milijonų naujų darbo vietų. Tai daugumas vertima kaip neįmanomas tikslas. Komisija 2012 metais pristatė investicijų e, paketą ir e, komisijos manimų e, žalioji ekonomika susijusi su nemažu darbo vietų kūrimo potencialu. <clears throat> ir Global Europe neižvelgia jokio e, esminio konflikto tarp žaliosios ekonomikos, e, energijos išteklių vartojimo mažinimo ir užimtumo didinimo. Iki 20 metų 350 tūkstančių darbo vietų bandom, e, bus galima sukurti vėjo jėgainių srityje, saulės energijos srityje, nuo dabar iki 20 metų per metus 20 procentų galima padidinti užimtumą, nepaisant to, kad e, galima suderinti žalę ekonomiką ir užimtumo didinimą. Viena iš priežasčių, dėl kurios šios sritis vertinamos kaip e, prieštaraujančios viena kitai, yra tai, kad e, teisiškai jos yra traktuojamos kaip dvi atskiros E, sritis darbo rinkos, e, aplinkosauginiai įgūdžiai, e, kiti aspektai šimta turi būti labiau derinami. Žalia ekonomika reikėtų vystyti ne tik atsižvelgiant į aplinkosauginius aspektus, tačiau taip pat atsižvelgiant ir ekonomikos struktūrinius pokyčius. Struktūriniai pokyčiai, skaitant žaliuosius struktūrinius pokyčius, sukuria naujų įgūdžių paklausą ir e, vienose sektoriuose dėl to trūksta darbo jėgos, kitose atsiranda jos perteklius technologijų revoliucija. Toliau lieka e, labai svarbus aspektas <clears throat> išsprendžios klausimus, tačiau žalioji revoliucija yra panaši informacinių technologijų revoliucija. Verslas investuoja informacinės technologijas, siekdamas sumažinti sąnaudas, pajamti tai kokybę ir uh, darbo našumą. Žalė revoliucija inicijuoja vyriausybės, kurios nustato tikslus, kurios reglamentuoja standartus ir reikalauja verslo tų standartų laikytis. Kaip ten bebūtų, valstybės narės pasiekė ribotos pažangos, siekdamas suderinti aplinkosauginę politiką su švietimo, profesinio mokymo ir darbo rinkos politika, kad būtų atras pakankamai įgūdžių žalį ekonomikai plėtoti, kaip jau buvo e, kalbėta, įgūdžių trūkumas e, <clears throat> mokslinio tyrimų technologijų srityje smarkiai priboja žaliosios ekonomikos vystimasi. Nacionalinės strategijos e, apsiriboja kai kuriamis, tik kai kuriamis valstybėmis narėmis, tokiamis kaip Prancūzija, Austrija, Junktinė karalystė. Panašiai žaliosios ekonomikos įgūdžiai kartais yra vertinami kaip nesusijęs su ekonomikos poreikiais arba susiję tik su tam tikromis darbo vietomis arba sektoriais, tačiau nėra <clears throat> jokių aiškių ribų tarp naujų žaliųjų darbo vietų ir egzistuojančių darbo vietų, todėl būtina pritaikyti dabar turimus uh, profesinius įgūdžius uh, prie naujų sąlygų, taip pat kaip ir plėtoti naujus. Taip pat turime e, galvoti apie bendro pobūdžio įgūdžius, tokius kaip organizavimas, ryšiai, prisitaikymas ir tokiu būdu skurtume daugiau darbo vietų visais lygi, lygmenimis, tačiau tai turės tik tai nedidelį, nedidelį įtaką pereinant prie netaršios ekonomikos. <clears throat> <clears throat> Tačiau e, manau, kad visais lygiais atsižvelgdami į aplinkosauginius aspektus mes e, galėtume padaryti lemiamos įtakos e, persiorientuojant į žalę ekonomiką ir į naujų darbo vietų kūrimą. Kaip pavyzdį galėčiau paminėti štai ką energetikos auditą. Tai taip pat susijęs su E, žalia ekonomika ir naujų darbo vietų kūrimu, tačiau reikia atitinkamai pritaikyti energetikos e, ir kitose sritise dirbančių žmonių įgūdžius, reikia pritaikyti profesinių egzistuojančias e, profesinio ūkdymo sistemas ir tai kainuotų pigiau nei naujų programų kūrimas, tačiau žalieji įgūdžiai nėra įtrauk, įtraukti į e, dabartinės profesinio ūkdymo e, programas ir e, švietimo srityje žaliai ekonomikai tokie svarbus, tokios svarbus, svarbios studijų programos kaip matematika, tiksliai mokslai, inžinierija tampa mažiau populiarius. Žaliosios ekonomikos plėtojimas priklauso nuo užimtumo visais lygiais. <clears throat> Pavyzdžiui, metalo apdarojimas statybininkų profesijos arba atliekų e, tvarkymas taip pat nėra populiarios e, proces, profesijos, nes šie darbai yra vertinami kaip purvini, negalima tikėtis didelių e, karjeros perspektyvų arba didelio atlyginimo dirbant šį darbą. <clears throat> Todėl generiniai e, profesiniai, žalieji profesiniai įgūdžiai turi būti glaudžiai <clears throat> siejami tiek su e, e, kompiuteriniu raštingumu, tiek su aplinkosauginiu samoningumu. Todėl čia labai svarbus aukštųjų mokyklų vaidmuo, <clears throat> bandant įtraukti uh, žaliosius įgūdžius į įvairias kitas e, disciplinas, profesinis mokymas, kvalifikacijos kelimas taip pat šiuo atžvilgiu yra labai svarbus. Mes e, siekiame ne tik paprasto ekonomikos augimo, bet ir žalio ekonomikos augimo e, kuris apriektų daugiau informacijos susijusios su žaliaisiais įgūdžiais, todėl turime integruoti susijęti tarpusavyje švietimo, profesinio ūkdymo politikas ir aplinkosauginius aspektus. Ačiū. Ačiū. Toliau steiksiu žodį ponai Kristin Oma ir Pintar, kuri yra vyresnioji programų vadyb, vadybininkė, atsakinga už Europos darbo gyvenimo observatoriją ir yra Eurofondo atstovė. Prašom. Ačiū, ponė Lambert, ačiū Žimtumo komitetui už kvietimą starysi mūsų tyrimo rezultatais. Eurofound yra trišalė organizacija, esanti Dublinė šiuo metu. Mes minėjome 40-asias savo darbo metinės. Vienas pranašumas E, dirbant tokiai senai organizacijai yra per dešimtmečius surinktos žinios. Dešimtajame dešimtmetyje mes paskelbėme e, mokslinių tyrimų rezultatus dėl socialinių partnerių bendradarbiavimo. Viena iš išvadų buvo, kad be kelių išimčių socialiniai partneriai tuo metu nesijautė atsakingi už aplinkosaugą. Buvo daug vienaš, nedaug vienašališkų veiksmų, o ES atstovai aplinkosaugai skiria dėmesio, kai kalbėjo apie e, sveikatą, saugą. Eurofound e, nuosmukio metu atliko dar vieną lyginamąją studiją, kuri parodė, kad socialiniai partneriai beveik visose valstybės narėse aktyviai propaguoja tą darbo atvarkę vienašališkai, e, skaisdami informaciją per konsultacijas su įvairiais formais tačiau autonomiški reglamentai, pavyzdžiui, per kolektyvinius susitarimus buvo reti. Šiandien aš norėjau pakalbėti apie tris svarbiausius dalykus. Pirmiausia, norėčiau išriškinti socialinio dialogo svarbą, perinant prie žaliosios ekonomikos. Pateiksiu faktorių skaičių. Toliau kalbėsiu apie tai, kaip socialinis dialogas gali būti žalesnis vairiais lygmenimis. Ir trečia, kalbėsiu apie tai, kaip svarbu ieškoti E, bendradarbiavimo sprendimų, žalinant darbo vietas, užimtumą. 2009 metų tyrimai parodė, kad yra tam tikra spraga tarp socialinių partnerių dalyvavimo ES 15 ir 10 valstybių narių. Naujos valstybės narės dažnai patiria šią problemą dažniau. Prasmingas socialinių partnerių įtraukimas reikalauja adekvačių struktūrų Ir čia žemėlapėje mes matėme, kokios šalios turi trišalės organizacijas, konsultuojantis ekologijos ar žaliaisiais klausimais. Tokie formai konsultacijoms dažnai egzistuoja senosios valstybės narėse. Dar kita sąlyga yra socialinių partnerių egzistavimas. Organizacijų ir narystė sviruoja labai smarkiai. Profsąjungos daugelį valstybių narių nyksta. Bendrovių dalyvavimas tos organizacijos labai menkas, ypač naujosios valstybės narėse. Ir dėl to labai menkas yra kolektyvinis darybų lygmo. E, maždaug 6 iš 10 privačiame sektoriuje dalyvauja tam tikrose kolektyvinėse susitarimuose. Tačiau yra didžiulis skirtumas tarp valstybių narių nuo 10-20 procentų Baltijos valstybėse, Vengrijoje, Bulgarijoje, e, panašiai iki beveik visiško dalyvavimo Austrijoje ir Italijoje. Tai riboja socialinių partnerių potencialą autonomiškai imtis veiksmų. E, Ir nors mes neturime skaičių dėl reprezentavimo skaičių kai kuriuose sektoriuose, gavome tam tikrų skaičių iš mūsų korespondentų tinklo elektros e, sektoriuje. kolektyvinių darybų elektros pramonė dažnai yra nemenkas ir kolektyvinės darybos apima visus darbuotojus dėl įvairių. Dėl to, kad stiprios sąjungos, dideli darbdaviai svarbus yra ir yra atitinkami mechanizmai. Tačiau rinkos segmentai, kur nėra kolektyvinių sutarimų, sutarčių, e, apima mažas ir vidutinės įmonės, kurios dirba atsinaujančios energijos srityje su kvalifikuotais darbuotojais. Ir čia e, trūksta tų kolektyvinių darybų. Mūsų tyrimai rodo, kad socialinis dialogas energetikos politikos srityje egzistuoja daugelį valstybių narių, tačiau jis ne visuomet vyksta tam konkrečiose organizacijose, yra nenolatinis, nereguliarus Energetikos politika paprastai aptariama su profsąjungomis, su visuomenė, panaudojant konsultacijas. Tačiau atrodo, kad tik tai kelios šalis neturi rimtesnio socialinio dialogo pastaruoju metu. Tačiau reikia pastebėti, kad tyrimas rodo, kad trišalis dialogas dažniau dėmesio skiria energetikos politikai, o ne pasiek, užimtumo pasiekmėms ar darbo kokybei. Na, grįžtant prie šios skaidrės, kalbant apie užimtumo kokybę, mes iš esmės kalbame apie šias keturias dimensijas. Apie įgūdžių plėtojimą, darbo ir nedarbo gyvenimo derinimo sveikatos ir gerovės bei karjeros ir užimtumo saugumo. Mūsų tyrimai rodo, kad šios e, keturi aspektai E, patiria skirtingą poveikį. Pavyzdžiui, žarinimo poveikis įgūdžių plėtojimai galima tikėtis, yra tikėtinas energetikos ir statybos srityje. Geroviai e, poveikis gali būti chemijos pramonėje. Ir apskritai mūsų ekspertai mano, kad įgūdžių dimensija patiris didžiausią poveikį. Vyriausybės yra labai svarbios skatinant pereimą prie žaliosios ekonomikos ir jos gali skatinti atitinkamą socialinį dialogą įvairiais lygmenimis. ES lygmenių, Europos sektorių socialinėme dialoge, e, e, socialinis fondas ir nacionalinis vyriausybės gali užtikrinti, kad konsultacijos vykstų, vyktų esamose formose, ne tik kiek turėčia bendrąją politiką, bet ypač kai kalbama apie darbo ir užimtumo sąlygas. Nacionalinės vyriausybės gali pradėti palaikyti sektorinį socialinį dialogą, jos gali užtikrinti, kad atsirandantis nauji sektoriai, naujos bendrovės būtų atstovaujami, pavyzdžiui, išplečiant kolektyvinius susitarimus ar nustatant teisinius standartus darbo sąlygoms. Vyriausybės taip pat gali padėti užtikrinti, pagerinti užimtumą darbo kokybę, vadovaudomis ir e, teikdamos e, pavyzdžius, skatindamos e, žalinimą, ekologiškus produktus, taip pat e, užtikrinama atitinkamą švietimą, mokymą. Centrinės organizacijos ir partneriai turėtų koordinuoti veiksmus su vietos veikėjais ir turėtų užtikrinti veiksmingą žalios politikos perdavimą žemesniems grandims. Na ir paskutinė skaidrė pereimas prie žalesnės veiklos bus sėkminga, jeigu bus garantuota darbo vietų kokybė. Sąlygo žmo, atlyginimo prasme, sistemai partneriai labai svarbus šiame procese, o vyriausybės galėtų skatinti ir remti socialinius partnerius, kad padėtų tam pereimui prie geros kokybės darbo vietos. Labai ačiū. Thank you. Uh... Ačiū. Toliau ponas Danielis Klokė, Business Europe atstovas. Prašom. Thank you very much for uh, uh, your invitation. Labai ačiū už kvietimą pakalbėti apie tai, kaip verslas mato iššūkius susijusius su žaliomis darbo vietomis. Tai yra tema, kurią turi spręsti įvairiausio didžio verslas. Ir aš apie tai būtent ir kalbėsiu. kalbėsiu. Tačiau kartas nuo karto turėčiau, turėsiu pabrėžti konkrečius MVI aspektus susijusius su šia problema. Šios dienos tema yra labai plati. Mes kalbame ne tik apie žalias darbo vietas, e, kurios sukūriamas eko pramonės siauriame sektorėje. Tačiau pagal žalių darbo vietų apibrėžimą mes kalbame apie daug darbo vietų žemės ūkėje, gamyboje, statybose, priežiūros ir paslaugų tiekimo darboje, kurios yra svarbos iš, užtikrinant aplinkos apsaugą, ir ypač kalbame apie darbo vietas, kurios galėtų padėti mažinti energijos ir medžiagų sunaudojimą ir padėti dekarbonizuoti ekonomiką. Norėčiau išdėstyti labai paprastai veiksmų programą, kurią Business Europe e, laiko vertinga propaguojant tokių darbų, darbo vietų kūrimą. Mūsų nuomenė tokia programa turėtų apimti du svarbiausius komponentus. Pirmasis būtų iš ankstinės sąlygos, o antrasis tai yra praktinės priemonės, kurios būtų naudingos skatinant e, mažai CO2 išmenančių e, sprendimų plėtojimą. Pirmiausia, tos šanksnės sąlygos. Skiriamoji linija tarp taip vadinamos žaliosios ekonomikos ir likusios pramonės yra nereikalingas, kadangi visi sektoriai technologiškai gali būti čia susiję ir e, yra ekonomiškai tarpusavai priklausomi. Svarbiausia sąlyga kurti daugiau žalių darbo vietų Europoje yra e, platesnė pramoninė bazė Europoje. Taigi pirmoji išankstinė sąlyga mūsų sąraše yra geresnis pramonės konkurencingumo integravimas bendroje komisijos programoje. Tai turėtų vykti per ES e, pramonės politikos gairių apibrėžimą. Jo dėja nematyti komisijos 15 metų darbo programoje. Tokios, e, toks planas e, turėtų apimti tokius veiksmus, kaip padėti e, įmonėms dėkti naujausias technologijas, kurios padėtų pakeisti gamybą, užtikrinti ES politikos suderinamumą, pramonės, energetikos, konkurencingumo srityse. Reikia užtikrinti, kad energijos kaina pramonė būtų prieinama ir padėti MVI įsijungti į vertybės grandinę. Tai yra labai svarbu dėl didžiulių pasaulinių rinkų susijusių su aplinkosauginėmis technologijomis, kurios vis labiau plėtojasi įsijungdamos į pasaulinę vertės grandinę. Antrasis, antroji sąlyga yra vidaus paslaugų rinkos baigimas, o trečioji sąlyga yra klimato investicijoms gerinimas Europoje. Kaip žinote, mūsų investicijos 20 procentų mažesnės negu iki krizės. Perinant prie praktinių priemonių, tai yra tos programos antroji dalis, Business Europe mano, kad labai svarbu yra štai kas. Pirmiausia, apibriežti ir gyvendinti nacionalinius ir regioninės įgūdžių plėtojimo strategijas, įtraukiant e, plačiai ir socialinius partnerius. Labai svarbu, kad švietimas ir mokymas labiau būtų suderintas su darbo rinkos poreikiais, o tai apima ir pristaikymą prie naujų technologijų, gamybos procesų, e, paslaugų teikimo priemonių kas pakliūtų į žalio užimtumo sritį. Įgūdžių plėtojimo strategija yra ypač svarbu maža, mažnam verslui, kuris ne visada galbūt supranta, kokios egzistuoja įgūdžių tendencijos. Antra, Europos lygmenių siūlome tęsti ir stiprinti esamas iniciatyvas, pavyzdžiui, sektorių įgūdžių tarybas, sektorių įgūdžių alijansus ir ESCO klasifikaciją. Trečia, veiksmingai panaudoti ES finansavimą, kuris skiriamas švietimui ir mokymui, ypač e, propagant e, dvigubo mokymos meistrystės programas, pameistrystės programas, pajėgumų plėtojimą viešųjų pirkimų srityje ir teikti paramą MVI per tokias iniciatyvas kaip žalesis veiksmų planas MVI. Dabar norėčiau pereiti prie tam tikrų politinių, politikos požiūrių, kurie, kuris nelabai patinka Business Europe organizacijai. Pirmiausia, perėjimas nuo darbo prie aplinkosauginio apmokestinimo. Noriu priminti, kad Business Europe organizacija yra visiškai atvira diskusija dėl gerai apibrieštų e, rinkos priemonių skirtų aplinkos apsaugai, e, paremtų kai kuriais svarbiais esminiais principais. Tačiau idėja, kad e, perimės nuo darbo prie aplinkos sauginio apmokestinimo galėtų duoti dvigubų dividendų tiek aplinkos apsaugos, tiek užimtumo prasme yra prieštaringa. Moksliniai tyrimai rodo, kad tokie dvigubi dividendai nėra labai tikėtini, nebent būtų laikomasi labai konkrečių prielaidų dėl mokesčių struktūros ir to, kaip veikia ekonomika. Todėl e, bendra nuomonė yra ta, kad aplinkosauginiai mokesčiai turėtų būti naudojami išskirtinai tik tai spręsti aplinkos problemams. Dar viena problema dėl to dvigubų dividendo požiūrio yra tai, kad tai gali, gali pakengti Europos pramonės konkurencingumo gaivinimui. Dar viena sudėtinga problema, kur turime būti atsargus, yra tai, ir, ir tai, ko turime vengti, yra dirbtinės politikos pagristos tikslais kūrimo. Aišku, sunku kalbėti, kalbėti apie tikslus abstrakčiai ir bendrai, tačiau faktas yra tai, kad kai kuriuose srityse, pavyzdžiui, išteklių panaudojimo efektyvumas, yra pagundų taikyti labai paprastus skaitmeninius tikslus, pavyzdžiui, e, universalus e, našumo tikslas ar perdirbtų medžiagų turinys, e, tas e, jos dalis. E, tokie reguliavimo sprendimai pagal tokius, su tokiais privalomais tikslais galėtų kelti rimtą pavojų naujovėmis ir pri, privesti prie mažiau tvarių alternatyvų naudojimų. Taigi šių tikslų svarstymas neturėtų būti pradėtas, kol nebus pasiektas bendras sutarimas dėl tikslių patikimų metodikų ir rodiklių, kaip išmatuoti išteklių panaudojimo efektyvumą. Ir šiame kontekste, čia bus mano paskutiniai žodžiai, reikia pabrėžti tos svarbius rezultatus, kurie yra gauti nacionalinių ir Europos lygmenių, naudojant indikatyvinius tikslus, pavyzdžiui, atsinaujinančios energijos srityje. Ačiū uždėmesi. Thank you. And now it's. Uh, labai ačiū. Toliau Sarekim iš ETUC. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labą dieną. Visiems labai dėkoju, kad Europos profesinių sąjungų federacija gal pakvietimą čia atvykti. Norim pakalbėti apie tai, kas mums atrodo itin svarbiu aspektu Europos užimtumo kūrimo strategijoje bei krizės veikimo programoje. Mūsų konferencija sudaro 90 organizacijų ir mes atvavome milijonams darbuotojus Europos Sąjungoje. Ir esame pripažinti kaip Europos socialinis partneris, kuris atstovauja darbuotojus iš įvairių sektorių. Nors matome ženklus, kad ekonomikos atsigavimas silpnėja, tačiau Reikia ypač pabrėžti tai, kad vis dar daugiau nei 20 milijonų europiečių neturi darbo. Tad tikrai krizė vis dar jaučiama ir kovoti su krize turėtų būti pagrindinis mūsų tikslas. Taip pat džiaugiamės ir komisijos pradinių komunikatų ir Žin Lambert pranešimu. Mes Profesinės sąjungos suprantame, kas svarbu yra žalinti ekonomiką, tačiau taip pat labai svarbu yra integruoti socialinę politiką ir e, e, aplinkosaugos politiką ir taip galime tik už, už, užtikrinti orės darbo sąlygas bei santisingumą. Tačiau, kad pasiektume tuos tikslus, reikia, kaip Džin ir kiti kolegos minėjo, reikia, kad e, politika būtų nusekli. Ir dėl to reikia naujų politinių įsipareigojimų, kaip darome aukščiausių lygių reikia žalinimą įtraukti visus pagrindinius teisės aktus. Komisija nesiniai pateikė nu, pasiūlymą dėl gairių integravimo. Ir ten tvaraus augimo ir darbų vietų kūrimui skiriamam per mažai dėmesio. Taip pat neliko formuluočių nuostatų dėl žaliųjų darbo vietų kūrimo, kuris buvo dešimtųjų metų dokumentų dokumente. Ir taip pat reikia pabrėžti pramonės atkūrimo svarbą. Nuoseklumas politikos srityje taip pat reiškia, kad reikia atlikti įvairius veiksnius, tiek socialinius, tiek ekonominius. Dėl to, man čia pabrėžti, kaip ir Peter Proshin minėjo, reikia pabrėžti perinamą laikotarpio teisingumą. Taip pat reikia pabrėžti ES pozicijos svarbą klimato kitos dėrybose. Profesinės sąjungos mano, kad abi ambicijas aplinkos apsauga bei selinio modelio apsauga galima užtikrinti tik užtikrinant e, teisingą skaidrų perėjimo laikotarpį. Tam reikia plėtoti mokymus, įgūdžių lavinimą, visų gyvenimo mokymasi ir tai turėtų padėti darbuotojams pasiruošti perinamiesiams etapams. Taip pat reikia užtikrinti orės darbo sąlygas bei saugias stabilias darbo vietas, taip pat reikia įsitraukti sandilogą su darbuotojų atstovais, reikia solidarumo mechanizmų, kurie padėtų kovoti su neigiam poveikiu kai kurioms darbuotojų grupėms ir slipažydžiamoms grupėms. Labai džiugu, kad šiame pranešime yra kalbam apie šios dalykus. Tai galbūt reikėtų dar kelis dalykus šiek tiek labiau pabrėžti, atsižvelgiant į profesinių sąjungų poziciją. Taigi, reikia kalbėti apie salinį modelį, taip pat apie mokesčių perkelimą. Pirmiausia, žinoma, visa ekonomika turi keistis link tvaresnio modelio, link uh, mažiau teršinčio modelio. Iššūkis yra tikrai didžiulis, visi tai puikiai supranta. Dėl to būtina numatyti aiškius ir tikslius ilgalaikis politikos tikslus. Investicijos čia yra labai svarbios ir reikia raginti tiek viešas investicijas, tiek privačias investicijas. Tai turi tapti pagrindinę priemonę kovoti su e, taupimo padarniais. Tad džiaugiamės, kad komisija ketina judėti tą pusę, tačiau taip pat kelia nerimo tai, kad komisijos pasiūlymas yra pakankamai ambicingas ir nepasiekia tokio lygio, kokio reikia, norint užtikrinti tvarų darbo vietų kūrimą Europoje. Kaip esame, kokį pasiūlymą esame išdėlioję mūsų, mūsų dokumente. Tad siūloma investuoti 2 procentus Europos BVP per 10 metų kasmet. Jau girdėjome, kad perėjimas priežas ekonomikos turėtų padėti skursti daugiau darbo vietų taip pat padidinti energijos efektyvumą, taip pat gamybos proceso efektyvumą ir tai gali sukurti dar daugiau naujų darbo vietų bei pakeisti esamą darbo vietas. Pavyzdžiui, net ir vykstant, darbo vietos toliau buvo kūriamos kai kuriuose aplinkos sektoriuose. Tačiau trūksta garantijų, kad nuo įskodų darbo vietos tikrai būtų geros ir stabilios. Nes duomenys rodo, kad kad reikia toliau vertinti atskirai kūrimas stabilios darbo vietos. Mūsų nariai kalba, kad labai dažnai žal, žaliuose sektoriuose kūrimi, kūrimas darbo vietos yra nestabilios ir šitaip mokamos. Pavyzdžiui, Vokietijos prasme sąjunga kalba, kad e, ši, Vokietijos atveju tokia darbo vietos yra apmokamos praščiau, bet 90 eurų praščiau. Taip pat reikia spręsti įgūdžių trūkumo problemą. Ir tai reiškia, kad reikia darbuotojus išmokti naujų įgūdžių ir keisti jų turimus įgūdžius. Taip pat reikia stebėti, kokius kyla naujas grėsmės sveikatai ir saugumų šiuose naujose sektoriuose. Matome, kad sudarime su naujomis grėsmėmis sveikatai, pavyzdžiui, atliekų valdymo sektorija, taip pat ir uh, oro e, vėjo jėgainių sektorija. Reikia užtikrinti, kad perėjimo etapai būtų teisingi. Ir nereikia, nereikia apsiriboti vien tik tuo, tomis diskusijomis ar apmokestinti darbuotojus, ar apmokestinti visi aplikosuginius mokesčius. Reikia įvairių tipų mokesčių. Taip pat reikia e, apmokestinti ir verslo pajamas, kapitalą, finans, finansinius mokesčius, finansinių sandorių mokestį, bei reikia kovoti su mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Žaliai mokėda dažnai būna regresiniai, dėl to reikia numatyti apsaugos priemonės, pavyzdžiui, tam tikrus tarifus e, vandens ir energijos vartojimui. Taip pat reikia užtikrinti, kad nebūtų pažįsta mūsų socialinė sistema. Kai būtų keičiama sistema kaip mokam salinį mokesčiai, kaip mokama darbuotojų ir darbdavio dalis. Jeigu mokesčiai siekiama sumažinti, sumažinti taršą, tai tuomet mokesčiai turi būti progresyvus. Tačiau tai žinoma yra ilgalaikis tikslas ir reikia jį tikrai atsižvelgti. Galiausiai, aš tik pasakyti, kad noriu Eurofund palaikyti komentarus dėl socialinio dialogo svarbos bei dėl kolektyvinių darybinių teisių palaikymo. Darbuotojai tikrai atvedė tam tikrą vaidmenį žalinant jų darbo vietas ir reikia įtraukti juos į diskusiją dėl to. Darbdaviai ir, ir, ir profesinės sąjungos yra geriausiai partijas, kuris galima ieškoti geriausių sprendimų, kurie atsižvelgtų į darbuotojų ir verslo socialinius poreikius. Dėl to reikia socialinius partnerius įtraukti visais lygmenimis ir taip bus galima užtikrinti sėkmę. Labai ačiū. Labai ačiū. Septyniam pranešėjim, tikrai labai įdomus buvo pristatymai. Dabar stiksiu žodį šiems pranešėjams, kurie yra salėje. Pradėsim nuo EPP. Pone Kliūne, prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat dėkoju Žin Lambent už jos įdėtas pastangas tikrai pranešimas labai įdomus, turi čia labai daug įdomių aspektų, kaip jau išgirdome per pristatymus. Ir pranešimu siekiama mažinti suskaldimą Europoje šią srityje, bei numatyti aiškesnę prieigą link žalios ekonomikos, užtikrinti politikos, geresnį sudarindamumą. Manau, kad vienas dalykas, pabrėžia visi kalbėtojai, tai yra įgūdžiai ir tinkamų įgūdžių plėtojimas. Be abejo, žalioji ekonomika numan, turi didelį potencialą. Pane Lambert apie tai kalbėjo, kalbėjo apie statybų sektorių, apie senesnių pastatų pritaikymą, kad jie taptų energiškai, e, na, kad jie efektyviai išnaudotų e, energiją, taip pat apie alternatyvės energetikos panaudojimą. Taigi yra daug sričių, tačiau jos visos yra labai atsietos, tada reikia kurti bendresnę prieigą. Ir manau, kad reikia siekti kurti ir plėtoti tinkamesnius įgūdžius. Apie tai kalbama labai daug ir ne tik čia, bet ir kitur. Tai ypač svarbu jaunimo užimtumo skatinimo srityje. Tai tikrai reikia skirti labai daug dėmesio tinkamų įgūdžių lavinimui. Ir pasakytume, kad yra įvairių priemonių, kaip, kaip būtų galima nustatyti, ar netrūksta tam tikrų įgūdžių. Reikia numatyti, kad būtų kuriamas tinkamos galimybės mokytis. Reikia atsižvelgti į, į pramonės poreikius, į darbo rinkos poreikius, palyginti tos poreikius su turimais įgūdžiais ir padėti jaunimui bei tiems, kas neteko darbo per krizę, įgauti reikiamus įgūdžius kad tikrai būtų užtikrinta, jog jų įgyjami įgūdžiai būtų tokie, kokiu reikia. Tai tikrai labai daug čia aspektų. Džiugu, kad kalbam apie mobilumą. Komisija kalba, kad reikia spręsti kai, kurias, kai kurių aklavičių problemą. Taip pat mažų vidutinių įmonių potencialas yra labai dėlis, kuris dar neišnaudojamas yra. Ir reikia juos įtraukti į visus procesus, nes galima čia plėtoti energetikos efektyvumo skatinimą, taip pat ekoturizmą, na, daug, daug aspektų, galima daug numatyti sričių, kuriuose dar galima dirbti toliau. Tai girdėjome iš, iš prelegentų, tad tikrai manau, kad Toliau sėkmingai dirbsime su pana Lambert, kitais šalies pranešėjais ir plėtosime šią labai naudingą ataskaitą. Pranešimą ačiū. Dėkui, Jan Keller, prašau. Ačiū už sutiktą žodį. Pateiktame pranešime svarstomas aktualios ekonomikos žalinimo problemos ir e, svarstama apie tai, kokios būtinos prielaidos siekiant skatinti žaliai užimtumą. Šiame kontekste reikia kalbėti tiek apie atskiras iniciatyvas, tiek apie politinių sprendimų bendrų politinių sprendimų svarbą. Labai svarbu paminėti taip pat ir kliūtis trukdančias ekonomikos žalinimui. Kai kurios iš jų yra minimos, pavyzdžiui, e, įvairios e, subsidijos, kurios e, didina aplinkos taršą atskiroms pramonės šakoms. Manau, kad ateityje siekdami veiksmingumo turėtume tas kliūtis šalinti. Ekologinis praeities pagerinimas Europoje buvo sąlygotas taršios gamybos perkelimu į kitus regionus, tačiau dėl to nukentėjo darbo vietos, todėl reikia savęs paklausti, kaip pavyko, pas, kaip reik, kokių veiksmų reiktų imtis, kad įmonės nepatirdamos didelių darbo sąnaudų vėl galėtų į Europą perkelti ekologinę gamybą. Antras dalykas, reikia vengti gaminti trumpo naudojimo laikotarpio gaminius ir pagalvoti apie paskatas gamintojams gaminantiems ilgalaikio naudojimo produktus, taip pat daugiau dėmesio skirti priežiūrai ir remontui ir šios klausimus svarstyti bendrame žalių darbo vietų kūrimo kontekste. Trečias aspektas e, yra labai svarbus ekonomikos žalinimui. Yra didesnė e, regionų valdžia. Regionai turi turėti galimybę patys e, patenkinti savo poreikius ir orientuotis į savo regione gaminamus, o ne iš toli atvežamus produktus. Taip pat reikėtų pamastyti, kaip e, skatinti galėtume keitimas informaciją, kontaktus bendroje rinkoje. Taip pat reikia galvoti, kaip kurti pilnavertės darbo vietas, ypač turint omenyje, kad dauguma žaliųjų darbo vietų yra sukūrami turizmo sektorėje, žemės ūkėje arba atliekų tvarkymo sektorėje. Tose sektoriuose negalima tikėtis didelių darbo užmokesčių, tuo tarpu kitose sektoriuose, tokiuose kaip sunkioji pramonė, chemijos pramonė, automobilių gamyba atlyginimai yra didesni. Taigi, turime spręsti dilemą, kaip sukurti žalias, žalias darbo vietas tose sektoriuose, kur galime tikėtis didžiausio atlyginimo. Ir pabaigai kelios mintis apie apmokestimą, ką turėtume apmokestinti, ar darbą, ar neigiamą poveikį aplinkai. Faktas yra tai, kad darbas kainuoja brangiai, todėl pasitelkiamos technologinės naujovės industrializaciją, tačiau galbūt galėtume nukreipti šią tendenciją kitą linkme e, žemės ūkioje. Jeigu pakeistume pasintą kryptį, tai grįžtume prie e, žemės ūkio visuomenės. Taigi kyla klausimas, ar toks grįžimas būtų prasmingas miestuose. Yra labai daug bedarbių, tačiau kyla klausimas, ar jie norėtų gyventi kaime ir dirbti žemės ūkį darbas <clears throat> ir užimtumo didinimas yra pagrindinis ekonomikos augimo tikslas. Bendrindamas noriu savo kritinės pastabas e, nukreipti tą linkmę, kad pranešime būtų labiau pabrėžiamos ekologizavimo iniciatyvos, jų susijimas ir taip pat e, jų susijimas su priimsimais politiniais sprendimais. Manau, kad e, prašymas galėtų būti naudingas šių tikslų siekiant. Labai ačiū. Laiturnis suteikiamas žodis. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti mūsų pranešėjams už tai, kad pasidalino savo požiūrį į žalę ekonomiką. Jis mums visiems yra labai naudingas. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui, pranešėjai už išsamų pranešimą. Aš labai aukštai vertinu tą aplinkybę, kad pranešėja visame dokumento tekste daugiausia dėmesio skiria darbo vietų kūrimui, visiškai pritariu pranešėjai dėl to, kad plačių užmojų Europos strategija, siekiant plėtoti žalę ekonomiką, yra labai svarbi kovojant su nedarbu. Taip pat pritariu pranešėjai dėl to, kad mes <clears throat> turime spręsti labai rimtą e, problemą susijusią su e, nepakankamais įgūdžiais žaliosios ekonomikos kontekste, ypač smulkiame versle, kai kurios ES valstybės narės, įskaitant ir mano šalį Daniją, e, žalių darbo vietų kūrimą žalį ekonomiką paskelbė prioritetu ir mes esame pasiekę nemažai pažangos šioje srityje. Todėl manau, kad nuomonė reikėtų daugiau dėmesio skirti keitimui teigiamą patirtimį tarp valstybių narių. Pavyzdžiui, Reikia paklausti, ką valstybės narės padarė siekdamos eksportuoti mm, savo patirtį susijusią su žalių darbo vietų kūrimu, kokius žaliųjų darbo vietų kūrimo tikslus savo yra užsibrėžusios, kiek valstybių narių savo e, ekonomikos gyvenimo dokumentų paketuose kalba ir mini žalę ekonomiką, žalės darbo vietas, atsakymai iš šios klausimus, vėl sudaryti geriausias sąlygas keistis teigiamą patirtimį tarp valstybių narių. Aš ketinu šiam pranešimui teikti kelis pakeitimus. Aš taip pat norėčiau, kad nuomonėje būtų daugiau dėmesio skiriama mūsų lūkesčiams susijusiams su strateginiu investicijų fondu ir jo lėšomis kūrimomis žaliosios ekonomikos darbo vietomis, taip pat ir energetikos sąjungos srityje e, kūrimoms darbo vietoms. Taip pat teiksiu kelis pakeitimus dėl žaliosios ekonomikos skatinimo ir konkurencingumo skatinimo apibendrinimą noriu pasakyti, kad pranešėjos pranešimo projektas yra labai geras atspirties taškas, nekantriai laukiu būsimo bendradarbiavimo šią labai svarbią temą. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū Ulrike Trebesijus, sakai frakcijos vardu. Pirmiausiai noriu taip pat nuoširdžiai padėkoti pranešėjai už atliktą darbą, taip pat ir mūsų svečiams noriu padėkoti už įdomias įžvalgas būtina žalinti ekonomiką, žemės, vandens, gamtinių išteklių energijos vartojimas šiuo metu yra labai didelis, tačiau kokiu būdu turėtume e, padėti keisti. Komisija savo dokumente atkreipia dėmesį į didėjančias e, žaliavų kainas. <clears throat> E, tačiau Komisijos siūlomi pasiūlymai yra grindžiami 2012 metų duomenimis, o tie duomenys yra pasenę. Žalios naftos e, kaina nuo 12 metų e, sumažėjo maždaug per pusę, vario e, kaina taip pat sumažėjo maždaug per pusę, gamtinių dujų kaina smarkiai sviruoja, šiuo metu jis siekia 40 procentų pačios aukščiausios kainos, pastatybinė mediena, jos kainas markiai sumažėjo beveik trezolių, komisijos skaičiavimai susiję su e, poreikiu ir kainomis reiškai e, beverčiai. <clears throat> Ta pati būtų galima pasakyti ir apie darbo vietas ir kvalifikaciją. Dėra ekonomika nėra, gali, ne, gali būti kūriama remiantis biurokratų e, prognozėmis. Pagrindiniai aspektai čia yra E, rinkos situacija, paklausa ir pasiūla ir rinkos dalyviai tuos e, klausimus išmano daug geriau nei komisija, todėl būtina tose sritise, e, kuriuose nėra patiriami tarp valstybiniai poveikiai turėtų likti valstybių narių kompetencijoje, rinkos dalyviai vis tiek investuos į veiksmingumą. Tokios pramonės šakos kaip chemijos arba porceliano pramonė yra geriausias pavyzdys. Buvo pateikta nemažai pavyzdžių apie Vokietiją. Vokietijos įmonės buvo gyriamas, tačiau Vokietijos sprendimas atsisakyti brandalinės energetikos yra geriausias pavyzdys netinkamo valstybinio e, planavimo. Ir dabar e, mes e, mokame šio sprendimo kainą, kuris sieks trilijoną eurų. Vokietijos šiaurėje, e, kur statomas vėjo jėgainės, e, yra <clears throat> nukenčia migruojantis paukščiai, taip pat e, bio dujų jėgainės ir biotliekų kūrenimas jose prisideda prie to gražų miškų naikinimo Pietų Amerikoje, anglimi kūrenamos jėgainės prisideda prie CO2 didesnio išmetimo į aplinką, taip pat, kaip teigiami pavyzdžiai, Vokietijoje pateikiami, Vokietijoje yra susijęs su pastatų šiltinimu, tačiau pastatų šiltinimas Vokietijoje kelia dėlių problemų e, priešgaisrinės saugos e, srityje, taigi žalia ekonomika E, mano manimu, daugiau sunaikina darbo vietų nei naujų sukuria ir apskritai žalios ekonomikos ekologiškumas yra e, kvestionuotinas e, reikalas. Aš nepaisant to šios iniciatyvos visiškai neatmetu, ypač turint omenyje jos naudą švietimo srityje, gamtos mokslų srityje, ypatingai taip pat duomenų apdarojimo kokybės pagerinimo srityje teigiamos pastirties keitimosi srityje, mes palankiai vertiname teikiamus pasiūlymus ir e, socialistų atstovas jau kalbėjo apie tai, kad geriausi sprendimai gali būti priimami e, vietos regionų lygmenių. Europa šiuo metu kenčia nuo centrinio planavimo, nuo per didelio reguliavimo ir mes e, <clears throat> turėtume nestatyti tokių oro pilių atitinkamas iniciatyvas įgyvendinami. Ačiū. Ar kas nors atstovauja GUE frakcijai, prašau jums žodis. Ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai, mūsų pranešėjams, tai yra ekspertams. Pranešime aiškiai pabrėžiama, kad uh, perėjimas prie žaliosios ekonomikos ir žalių darbo vietų kūrimų susijęs su rimtomis problemomis ir iššūkiais, tačiau mes dabartinių ekonominių problemų neišspręsime, tik tai nukeldami į tolesnį ateitį veiksmus susijusius su klimato kaita, būtina mažinti uh, E, nedarbą, kurti tinkamas darbo vietas, mažinti skurdą palankiai, vertinu raginimą komisijai valstybėms narėms prisidėti prie sąžiningos, e, sąžiningo pereimo prie žaliosios ekonomikos ir atsižvelgti į profsąjungų ir darbuotojų pageidavimus, tarptautinis e, darbininkų e, judėjimas e, nekarta ragino šiam perėjimui prie žaliosios ekonomikos skirti pakankamą finansavimą ir Paryžiuje klimato kaitos konferencijoje ši, šiais metais turėtų būti svarstami atitinkami finansavimo klausimai, reikia prisimti atitinkamus finansinius įsipareigojimus dėl tinkamo pereimo prie žaliosios ekonomikos ir tik tai su šia sąlyga tas pereimas galės vykti tinkamai ir apskritai bus įmanomas. Taip pat manau, kad tokiose sritise kaip gamyba, statyba, žemės ūkis būtina užtikrinti, kad pokyčiai nesąlygotų arba nesukeltų masinio nedarbo. Taip pat e, šis e, perimo laikotarpis yra labai svarbus, siekiant e, atitinkamai pritaikyti švietimo profesinio ūkdymo sistemas, kad būtų galima prisitaikyti darbuotojams prie naujų darbo sąlygų. Aš manau, kad darbuotojai turėtų aktyviai dalyvauti keičiant darbo vietas pramonėje. Mes e, manome, kad atlikti tyrimai, apie kuriuos kalbama šiame pranešime, parodo, kad bendradarbiaujant su darbuotojais <clears throat> galima užtikrinti žymiai geresnę pristaikymo prie naujų sąlygų e, kokybę ir e, daugiau sukurti naujų darbo vietų. Darbuotojai ypač tradicinių pramonės šakų atstovai patirs didžiausią poveikį šio pereimo. Todėl jų dalyvavimas šiame procese yra gyvybiškai svarbus. Diskusijos ir pokyčiai turi vykti ir apriepti ne vien tik tai pramonės sektorių. Mums e, pereinant prie netaršios ekonomikos reikia patvirtinti privalomus tikslus ir daugiau skirti viešojo sektoriaus investicijų į atitinkamas technologijas. Ir kova su klimato kaita ir kitų iniciatyvų gyvenimas priklauso nuo mūsų užsibriežtų tikslų, ambicingumo ir investicijų e, be finansinių lėšų skiriamų šiems tikslams įgyvendinti. Nekantri laukiu galimybės bendrabiauti su pranešėja, rengiant toliau šį pranešimą. Ačiū. Paskutinis šešėlinis pranešėjas, tiksliau pranešėja yra Laura Agija, FDD frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai, Jill Lambert. Manau, kad e, ji pateikė labai svarbios informacijos, taip pat noriu padėkoti mūsų ekspertams už išsakytas, pristatytas nuomonės. Pirmiausiai, norėčiau įvertinti turimus duomenis. Per pastaruosius krizės metus, e, rinko, darbo rinkos sąstingio metus galima kalbėti tik apie vieną sektorių, kuriame padidėjo užimtumas, tai yra žaliosios ekonomikos sektorius. Atitinkami duomenys pateikiami pranešime Europos aplinkos agentūra teigia, kad nuo 2012 metų padidėjo paslaugų e, teikiamų žalios ekonomikos srityje ir gaminamų prekių apimtis ženkliai padidėjo. Akivaizdu, kad žalioji ekonomika gali kurti darbo vietas ir jų nenaikina. Tačiau atliekų tvarkymo reglamento peržiūra sudarė įspūdį, kad šioje srityje kitiems sukurti 180 tūkstančių naujų darbo vietų. Tuo tarpu dabar peržiūrint aplinko atlikų tvarkymo direktyvą, pirminiai pasiūlymai buvo išbraukti dėl tų darbo vietų kūrimo. Manau, kad komisija turėtų juos iš naujo pateikti. Priešingų atveju ta direktyva neduos jokios naudos. <clears throat> jeigu pasiūlymą dėl jos atsijimsime. Švietimas, kvalifikacijos kelimas, e, kvalifikacijos keitimas. Visiškai pritariu pasiūlymams e, atskirai vertinti. Šias rytis turime pakeisti atitinkamas mokymų studijų programas, e, tačiau turime nepamiršti ir tų darbuotojų kurie dėl skirtingų priežasčių praranda savo darbo vietas perkvalifikavimo. Tose srityse, kur perkvalifikavimas bus organizuojamas, būtina apsaugoti atleidžiamą iš darbo asmenų darbo vietas. Perkvalifikavimas turi būti vykdomas veiksmingai, tvariai ir už prieinamą kainą. Todėl būtų galima pasiūlyti sukurti tam tikrą duomenų bazę, kuria būtų kaupiama atitinkama informacija, nes e, būtent e, išanalizavus atitinkamą informaciją ir atitinkamus <clears throat> elgesio būdus būtų galima pasiūlyti tinkamesnių sprendimų. informacija dar po to būtų galima ir keistus tarp valstybių narių, tai būtų apskritai puiku. Noriu pabrėžti, kokios svarbios yra Europinių fondų investicijos į žalę ekonomiką. Čia turime sumažinti biurokratinės procedūras, turime padidinti prieinamumą tuo pačiu nesusilpninant kontrolės. Kai kuriuose valstybėse narėse aplinkos srityje Europos fondų lėšų panaudojimas yra katastrofinė lyga. Naujame puikiame Junkerio investicijų plane nieko nekalbama apie galimybę panaudoti europinių fondų lėšas žaliajam užimtumui skatinti. Ir Šios ir tie galėtume pateikti atitinkamų pasiūlymų. Taip pat turėtume mėginti daugiau paramos skirti smulkiam verslui, ypač mažoms įmonėms. Priešingo atveju prarasime atsirandančias progas, tiksliau jomis nepasinaudosime, nepaisant sudarytų teorinių sąlygų. Dar vienas pastebėjimas, rinkos priemonės čia gali veikti, tačiau su sąlyga, jeigu bus nustatyti privalomi tikslai. Pavyzdžiui, e, apivartinių taršos leidimų priekybos sistema čia yra geriausias pavyzdys. Manome, kad e, rinka apskritai nėra veiksminga priemonė sprendžiant šias problemas ypač pažiūrėjus skatinant naujoviškas investicijas, turėtų būti apmokestinama apmokestinama aplinkos tarša, o ne darbas. Turėtume vadovautis principu, kad ter, teršėjas moka. Visiškai pritarime ir, ir tai visiškai esame pasirengę bendarbiauti su pranešėjai, teikti savo pasiūlymus tam, kad e, gautinis dokumentas e, susilauktų kuo didesnio pritarimo. Ačiū šešiems pranešėjams. Ponas Martan paprašė žodžio. Merci, Madame le Président. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Mes manome, kad ryšys su pranešimu svarstytų iš ryto žiedinės ekonomikos pranešimu, tai buvo gera mintis taikyti geras priemonės. Kodėl? Priešingai ankstesniam pranešimui dėl e, jaunimo užimtumo prefinansavimo. Ten yra konkretu. Kalbame apie ekologinius e, dalykus su priemonėmis, kurios galėtų padėti sukurti e, naujas darbo vietas, naujas profesijas, naujas e, darbo vietas. Tačiau atsargiai dėl apmokestinimo teisės aktų, kaip sakė ponas Klokė šįryt, reikia atsargiai su to elgtis. Ir kaip ponia King sakė, dėl tų darbo vietų atlyginimo, e, kokybės ir būtų, turėtume jautriai žiūrėti į EKR e, iš e, šiandienas pranešėjos atstovės išsakytų apribojimų dėl tų taršiųjų ekonomikų few... Ačiū. Dabar keletas minučių Jums, ponia Lambert, jeigu norėtumėte užbaigti šią diskusiją. Ačiū, ponia pirmininkė, dėkoju visiems prelegentams, kalbėjusiems šį rytą už tą vertingą jų įnašą pateiktą mums. Norėčiau dar su jais turbūt palaikyti ryšį ir aptarti kai kurios dalykus, kuriuos jie išsakė. ypač kalbant apie tiekimo grandinės e, perspektyvas ir panašiai. Ir aš visiškai pritariu tam, ką sakė čia kolegos dėl to, kad užtikrintume, kad tai, ką darome, kad, kad sukurtume padarės darbo vietas. Buvo sakyta, kad reikia apibendrinti vairias darbo tarkės socialinę, darbo rinkos, aplinkosaugos ir e, padorios darbo vietos yra labai svarbu. Komitetas Mes jau ne kartą kalbėjome apie tokį suderinimumą ir ypač čia nenorėtume pralaimėti. Nes aš daugiausiai ir kalbu apie apibendrintą susijęta politika, kuri judėtų viena kryptimi. E, buvo panašus dalykai išsakyti dėl subsidirumo, dėl to, kad šiandien aptariama, kiek tai tinka įvairiems sektoriams, įvairiams regionams, nes įvairios vietos įvairius regionai patiria skirtingą poveikį, tačiau reikia laikytis e, bendro požiūrio, nes šiuo metu e, daugelis, kaip daugelis sakė, yra tokia mozaika, kai kurios valstybės darė daug, kitais, kitos mažai, kai kurie sektoriai daro daug, kiti mažai. Todėl mes norėtume, kad būtų judama darniai ir Kai kas minėjo, kad čia turėtų vyriausybės vadovauti, o nepalikti visko rinkos jėgoms, nes mes siekiame nu, tokios e, visuotinės reikšmės, kaip čia buvo minėta, ir kalbant apie klimato kaitos konferenciją ir e, susijusius dalykus. Norėčiau paminėti keletą dalykų dėl keitimosi geriausio patirtimi ir kaip tai reikėtų daryti struktūrizuotai. Tai būtų labai naudinga taip pat, nes ta geranoriška konkurencija, kai žmonės mano, kad galima kai ką padaryti dariau, ar galbūt padaryti taip, kaip daroma vienoje ar kitoje šalyje ar sektorėje yra svarbu. Ne vienas taip pat kalbėjo apie tikslingesnį investicijų fondų panaudojimą. Tų lėšų, kurios yra kažkur kitur Europos Sąjungoje prieinamos. Labai turbūt reikėtų šiam komitetui garsiai apie tai kalbėti. Tai yra, kad būtų panaudotos esamos galimybės pagal 20 metų strategiją atsižvelgiant, kad šiems tikslams kyla pavojus, e, girdint, ką, kas kalbama šiandien. Tad tų tikslų galime ir nepasiekti. Taigi, aš džiaugiuosi kolegų patiktais komentarais dėl pranešimo e, daugelio aspektų, man atrodo, man atrodo galime sutarti. Ir aš e, ir toliau tikiuosi dirbti su šelmės pranešėjais ir aš manau, kad dar susieksiu dar kartą su ekspertais, kurių išklausėme šiandien, nes jie pateikė tikrai vertingos informacijos. Ačiū. Dėkoju visiems už pasisakymus. Ypač šiltai dėkoju mūsų kvestiems svečiams iš TDO, Eurofound, Business Europe ir ETUC organizacijų. Toliau dešimtasis darbotvarkės klausimas. Grįžtame prie diskusijos apie transatlantinės partnerystės sutarimą. Keitimasis nuomonėmis dėl 158 pakeitimų, kurie pateikti ponios Harkin, Harkin nuomoniai dėl INTA iniciatyvos pranešimo. Taigi, pirmiausia žodis poniai Harkin. Prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegams už pakeitimus. 158 yra geras skaičius. Jų pakanka, kad nuomonė būtų sustiprinta ir papildyta. Tačiau ne per daug, kad viskas taptų nevaldoma. Taigi, ačiū. Aš manau, kad ši nuomonė labai svarbi, nes nuo Lisabonos sutarties įgaliojimo žinome, kad Europos parlamentas turi daug svarbesnį vaidmenį šioje srityje, tai yra darant, sudarant prekybos sustarimus, ne tik dėl galutinio balsavimo, bet ir taip pat e, formuojant diskusiją, darant įtaką rezultatams. Vėl malonu, kad parlamentas aktyviai dalyvauja ir čia. E, iškelta daug įvairių klausimų ir aš trumpai paminėsiu kai kuriuos ir norėsiu iškirsti kolegų komentarus. Kai kurie klausimai keliami yra poveikio vertinimai, kurios atliko komisija ar kitos kiti. Matome ir tai minėjau per pirmą diskusiją trumpai. Yra tai, kad skirtingi modeliai pagal skirtingas prielaidas duoda skirtingus rezultatus pati komisija. Dėl tą pozityviame, pozityviame vertinime kalba apie bent jau milijono darbo vietų perkelimą ir dėl tam tikrų prisitaikymo kaštų Europos e, darbo rinkoje. Dėl mokymo. Mokymas nėra galtinis tikslas, jis turi užtikrinti tvaresnės, geresnės darbo vietas ir Aš dėl šių pakeitimų ieškosiu kokio nors kompromiso. Yra keletas išimčių, pavyzdžiui, yra pakeitimų teigiančių, kad reikia nutraukti darybas ir atsisakyti tuo eksporto modelio. Man sunku įsivaizduoti, kaip čia galima būtų pasiekti kompromisą. Dėl darbo vietų kūrimo, darbo vietų perkelimo ir panašiai, tai yra susiję ir su kitu aspektu, tai yra kaip sušvelninti kai kurias e, potencialias neigiamas e, įtakas. Yra pastabų dėl globalizacijos fondo, sanglaudos fondo. Manau, kad galime čia parengti gerų kompromisų. Yra pakeitimų dėl tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo, kokybiškų darbo vietų kūrimo ir kaip e, partnerystės sustarimas galėtų prisidėti prie to. Yra pakeitimų dėl darbo vietos apsaugos taip pat, tai yra svarbu. Be to pateikta pakeitimų dėl socialinės apsaugos stiprinimo, didi, e, minimalaus atlyginimo didinimo ir panašiai. Man atrodo, kad galima čia apibendrinti pasiūlymus, galbūt kalbėti konkrečiai apie minimalų atlyginimą, kurie kelia problemų ES lygmenių. E, tą dalyką sunku būtų konkrečiai paminėti. Dar labai svarbus dalykas yra pasauliniai prekybos standartai, jų įgyvendinimas, ką siūlė kolegos. Norėčiau, kad kolegos, kurie pateikė šios pasiūlymus, jos išplėtoti, pasiūlydami, kaip to galima būtų pasiekti, kokius mechanizmus panaudoti, ar reikėtų kurti naujus. Pavyzdžiui, turime savo prekybos standartus, kaip jie turėtų veikti pasauliniu mastu, mano klausimas toks. Taip pat, dėl darbo įstatymų privalomųjų nuostatų. Kolegos žaliųjų siūlo tokius dalykus. Norėčiau, kad jie išplėtotų. Tai kaip tai turėtų veikti? Ar reikia naujų šablo, naujo šablono, ar jau kažkas jau yra egzistuojančio, kas galėtų pastarnauti kaip pagrindas? Turime labai daug pakeitimų dėl TDO konvencijų, padaraus darbo darbo tvarkės, yra įvairių niuansų juose kai kurie siekia veiksmingai artikuoti, įgyvendinti tas e, konvencijas iš JAV pusės. Ir aš manau, kad klausimas, kurį aš galėčiau užduoti, yra tai, kad jeigu, pavyzdžiui, kai kuriuose, dar kai kuriuose vietose JAV teisės aktai yra pakankamai geri, ar to pakaktų? E, jie tokie patys kaip ir konvencijos, ar galbūt jie ketina priimti tokios teisės aktus Ir ką, norėčiau paklausyti kolegų, ką jie mano apie Kanados sustarimą šioje srityje. Aš tikiuosi, kad mes galėsime patvirtinti tokias tinkamas formuluotės, kurias būtų galima ir gyvendinti. Dėl ginčių sprendimų, dėl darbo nuostatų, aš sutinku su patikeitimais, kurie suro, kad TDO priežiūros organizacijos, jas būtų atsižvelgiama, e, sprendžiant ginčius. Aš pati e, siūlyčiau tam tikrą salginę nuostatą. Tada iš tikrųjų turėtų dalyvauti tokių ginčių sprendimą. Man, manau, kad reikia matyti tam tikrą sustarimo mechanizmą, nes kartais galima pakliūti ir į aklavėtės. Norėčiau išgirsti kolegų nuomonę apie tai. Yra gerų pasiūlymų dėl kovos su socialiniu dempingu ir apie tai, kad sustarimas negalėtų susilpninti tam tikrų standartų dėl darbuotojų teisų, socialinės traukties, antidiskriminavimo, sveikatos ir saugos. Manau, kad galime pasiekti sustarimų dėl daugumos tokių pakeitimų. Mano nuomonė, nuomonėje aš keliu klausimą dėl darbo ir socialinių nuostatų horizontalumo. Tam pritarė ne vienas pakeitimas. Yra pakeitimai taip pat dėl pilietinės visuomenės vaidmens, dėl e, stebėsnos iš pilietinės visuomenės pusės. Aš pritarčiau tokiems pakeitimams ir tikiuosi, kad čia susitarsime taip pat. Yra pakeitimų dėl viešųjų paslaugų neįtraukimo į sustarimo taikymo sritį ir taip pat dėl e, viešųjų pirkimų ir e, tų taisyklių palikimo valstybėms narėms jų kompetencijai. Na, apskritai, kalbant apie šios e, pakeitimus, galbūt galėsime pasiekti sustarimą. Yra nuorodų į Kanados sustarimą, kas yra precedentas. Iš tikrųjų, ponia Makintarė apie tai pakeitė, patikė pakeitimą dėl komunalinių paslaugų teikimo. Galbūt rasime čia būdą, kaip apdoroti tą pakeitimą. Man atrodo, kad yra sričių, kur pakeitimai galbūt nebūtinai problematiški, bet jie žvelgia iš visai kitokios perspektyvos. Viena e, tokių pakeitimų yra dėl pozityvių ir neigiamų e, sąrašų. Kai kas siūlo hybridinius sprendimus, kai kas sako, kad pozityvus sąrašas būtų geras, kiti pritarė neigiamams sąrašui. Norėčiau iš kolegų išgirsti, apie jų motivaciją pritarti ar pozityviam, ar neigiamam sąrašui. Kodėl jie mano, kad tai yra ypač svarbu? Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę ir paaiškinimus. Nemažai pakeitimų dėl MVI ir nekalbėdama detaliau galiu pasakyti, kad galbūt susitarsime čia. Taip pat yra gerų pakeitimų dėl įmonės socialinės atsakomybės. Vienas, du pakeitimai dėl mokesčių vengimo, nesu įstikinusi, ar jie yra priimtini. Galbūt pirmininkė pakomentuos, tai kaip jos būtų galima įtraukti. Aišku, tai yra svarbi problema, tačiau aš nežinau, ar galime įtraukti juos šį, šią nuomonę. Dar vienas rytis, kurios skirtingų nuomonių yra dėl varsybės investuotojo ginčio sprendimo mechanizmo yra skirtingų nuomonių. Kiti sako, visiškai reikia atmesti tą mechanizmą, kiti e, laikos siūlo naudoti nacionalinius teismus, e, tarp valstybinius mechanizmus ir taip toliau. Kai kuriuose pakeitimuose sakoma, kaip sakė pana pirmininkas Junkeris, kad daugelis valstybių turi teisinės sistemas ir to atskiro mechanizmo nereikia. Ir Elizabeth Warren ir pana Reding gana aiškiai padalyvavo toje diskusijoje ir sakė, kad mums reikia keisti sistemą. Asmeniškai aš manau, kad viena iš didžiausių problemų yra tai, kad komisija sako, kad reikia pokyčių, tačiau, man atrodo, tie pokyčiai reiškia mažus žingsnelius, o man atrodo, galbūt reikia žingsnių didesnių žingsnių, kad bet kokie pokyčiai būtų partnerystės susitarimo dalis. Tie pokyčiai neturėtų būti priimami vėliau, nes jeigu mes siekiame ambicingo pasaulinio sustarimo, pasaulinių standartų, tai turėtų būti sustarimo dalis. Na ir pagaliau yra pateikta pakeitimų dėl tai, kad šis sustarimas būtų e, gyvas sustarimas su saulėlydžio sąlygomis, dėl neregresinės sąlygų įtraukimas ir vėlgi dėl galimybės, kad vyriausybės galėtų, galėtų tvirtinti socialiai ir ekologiškai atsakingas viešųjų pirkimų politikas. Na, apskritai, aš tokiems pasiūlymams pritariu ir tikiuosi, kad rasime konsensusą. Taigi labai trumpa 158 pakeitimo apžvalga. bent jau apie kai kurios iš jų ir tikiuosi dabar išklausyti kolegų indėlį į šią diskusiją. Thank you. Now we'll go to the shadow rapporteur. Labai ačiū. Taip. Dabar suteiksiu žodį šiliems pranešėjams ir prašysiu kalbėti kiek įmanoma trumpiau, nes laiko turime visai nedaug. Ponas Šusteris. Šau. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will... Ačiū, pirmininkė. Nenoriu išsamei visko kartoti, matau, kad pateikta labai daug pakeitimų ir tikrai žvelgiu nemažai galimybių susitarti dėl kompromisinių pakeitimų, tačiau kai kuriais klausimais to sutarimo šimtų procentų pasiekti nebus įmanoma. Noriu pabrėžti mums svarbius aspektus. Pirmasis susijęs su poveikio įvertinimo atlikimu ir turime pagalvoti apie mechanizmus, kaip koreguoti tas priemonės, pakeisti, jeigu poveikis jų bus neigiamai įvertintas, šiek tiek sudėtingiau bus išspręsti su darbo teisės standartais susijusius klausimus mums labai e, svarbu, kad būtų teigiamai minimos e, TDO darbo normos ar JAF e, turėtų įsipareigoti pasirašyti atinkamą konvenciją. Čia yra kitas klausimas, tačiau dar savęs klausimas yra ginčių sprendimo mechanizmas šiame kontekste, nes tikrai negalime susitarti dėl uh, E, tvarumo ir darbo sąlygos, tar, sąlygų skyriau ir nenumatyti jokio ginčių sprendimo mechanizmo. Kitas dalykas yra e, susijęs su būtinybė ir toliau užtikrinti visuotinės svarbos paslaugų teikimą ir taikyti joms atitinkamas išimtis prieš tai susitarus dėl apibrėžimų. Taip pat reikia kalbėti apie E, teigiamus sąrašus, o ne neigiamus sąrašus ir e, aišku, <clears throat> čia kalba neina apie tai, kaip dabar turėtume elgtis, nes dabar būtų galima dabartinėms paslaugoms numatyti teigiamus ir neigiamus sąrašus, reikia apsispręsti, kaip elgtis su naujai atsirasančiomis paslaugomis e, klausimas dėl investuotų ir valstybės ginčių sprendimų mechanizmo yra susijęs su būtinybė apsaugoti investicijas ir žinoma norime tokio ginčių sprendimo mechanizmo, tačiau mes visiškai prieštaraujame privačių arbitražo teismų e, įsteigimui mes norime kalbėti ir siūlyti alternatyvius sprendimus, o ne vietoj privačių arbitražo teismų, taigi čia galima kalbėti apie tam tikrą pakeitimų e, siūlomų paletę. Šio mums e, yra būtina sąlyga, kad į TTIP nebūtų įtraukti privatus arbitražo teismai. Mes Tikimės, kad diskusijos jėgoje bus susitarta, nes atsiveriančios galimybės kažką pasiekti tikrai yra nemažos, nepaisant to negalime atmesti galimybės, kad galiausiai vis tik tai balsuosime pakankamai kontroversiškai. Ačiū Romana Tomčič, LP frakcijos vardu. E, hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Zaveda najprej zahvaljujem. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Harkin, už. Uh, nuveiktą darbą. Galima kalbėti apie tikrai gerą atspirties tašką tolesnėms diskusijoms. Buvo minėtos e, kelios sritys, į kurias reikėtų labiau įsigilinti, tačiau džiaugiuosi būsimų bendradarbiavimų ir manau, kad galiausiai pasieksime visiems priimtino kompromiso, tačiau pradžio noriu atkreipti dėmesį į kai kurios sprendimus, kurie mūsų frakcijai yra svarbus. Pirmiausiai, noriu pabrėžti, kad nepaisant to, jog šis e, sustarimas jau yra minimas pranešime, mums labai svarbus yra smulkusis verslas ir būtina pabrėžti jo svarbą ypatingai, tai yra įmonės, kuriuose sukūrėma daugiausiai darbo vietų ir tokių įmonių yra labai daug, todėl turime pasirinkti horizontalų požiūrį ir mažoms vietiems įmonėms skirti ypatingą dėmesį. Taip pat reikia imtis priemonių, kuriomis būtų pabrėžiama laisvanoriška įmonių atsakomybė. Čia taip pat pirmiausiai turiu omenyje smulkų į verslą, kurį reikia skatinti ir motivuoti laikytis nustatytų taisyklių, o ne versti tą daryti. Visi sutarime dėl to, kad šis susitarimas neturėtų sumažinti taikomų standartų darbo teisėje būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinės darbo organizacijos pamatinių konvencijų. Kalbant apie teigiamus ir neigiamus sąrašus, mūsų frakcija pritarė neigiamų sąrašų idėjai, tačiau esame pasirengę paaiškinti tokios pozicijos patvirtintos priežastis. Ir galiausiai norėčiau paminėti dar vieną sritį, kuri mūsų manimų yra svarbi Tai yra galimybė pasinaudoti mm, darbo ekspertų paslaugomis darbo rinkoje abiejose Atlanto pusėse. Čia reikėtų susitarti dėl vizų išdavimo procedūros, kuri paskatintų abiejose Atlanto pusėse dirbančių ekspertų judumą. Aš tikiuosi, ponė Harkin, mes sugebėsime sustarti dėl bendrų sprendimų, nekantrai laukiu tolesnio bendradarbiavimo ir susitikinti, kad jūsų pasiūlymas tikrai yra geras ir kartu galime pasitelkę kompromisus jį dar labiau pagerinti. Ačiū, ponė Makinta. Uh, well... Labai ačiū. Norėčiau pirmiausia padėkoti Marin Harkin už šios įdėtas pastangas. Matau, kad tikrai dar yra didelių iššūkių, reikia išspręsti, tačiau matau, kad jau yra tam tikrų vietų, kur galima pasiekti kompromisą. Taip pat manau, kad yra vis tik dalykų, dėl kurių dar nesutarimų lieka daugiau. Taigi, žinoma, norime pasistengti prisidėti prie tų dėrybų ir ištikrinti, kad būtų kuriamas geras darbų vietos. Ir reikia išnaudoti potencialą, kurti tokias darbo vietas, kuriems reikia aukštų įgūdžių. Dėl to džiugu, kad Marijan sutinka pažiūrėti į numatomus apribojimus komunalinių paslaugų srityje. Minėjote tą e, šias, šias rytį kažkas galima įtraukti kai kurias visuomet sveikatos klausimus. Ir kad galima įtraukti kai ką, kas yra įtraukta į sutarimą su Kanada. Zeta. Toliau VMI. Labai džiugu, kad yra skirta atskira dalis VMI. Ir reiktų pabrėžti, kad Štai pirmą kartą sudarysime priekybos sutartį, kur bus kalbama apie MVI. Mūsų komitetas tikrai nori padėti MVI ir labai džiugu, kad yra numatyta pakeitimų, kurie būtent apie tai kalba, kuriuose suprantama, kad įvairūs muitai bei nemūtiniai priekybos barjerai gali kelti problemų mažam ir tame verslui. Nes labai dažnai smulkus verslas pamirštamas yra, nors būtent jie, kaip tik smulkiai verslininkai, įdarbino labai daug darbuotojų. Ir štai Jungtinės krystės smulkių verslininkų asociacija paviešino bendrą laišką, kuriame sako, jog jie džiaugiasi TTIP darybomis ir ypač jaugus, kad tam bus atskiras skyrius tokiam verslui. Tikrai tai labai daug, smulkus verslas labai daug eksportuoja, 48 procentus eksportų daro būtent tokias įmonės. Tad jeigu tokios verslo organizacijos su, supras, kokią naudą gali gauti smulkusis verslas, tai bus labai labai šūnu. Ir labai džiugu, kad pranešėjas supranta, kokį svarbu vaidmenį vaidina mažas vidinas įmonės ir kad tai bus įtraukti kompromisą. Toliau dėl neigiamų ir teigiamų sąrašų atrodo EPP ir ECR minėjo, kad reikia neigiamą sąrašą sudaryti. Vėlgi aš norėčiau pasiremti CETA, sutartimi su Kanada, kaip pavyzdžiui. Reikia, kad dokumentas būtų gyvas, ir kad būtų atsivilta ir į ateities poreikius. Ir kad būtų galima įtraukti tai, kas nėra nu, aiškiai nurodyta, kad negali būti traukiama. Taigi būtent dėl to reikia neigiamo sąrašo. Tai užtikrint didesnį skaidrumą, padėtų suteikti daugiau iškumo žmonėms, kurie veikia šią srityje. Tiek norėjau pasakyti ir labai dėkoju pranešėjai, bei tikiuosi, kad tolesni posėdžiai bus konstruktyvus. Labai ačiū. Renekar netvyko, tačiau galbūt kas kas gali pasakyti jos vardu. Prašau. Ačiū. Pirmininkė. Aš taip pat esu šiandien pranešėja ir aš pirmiausia padėkoti pranešėjai už dėtą darbą. Ir mes prašėme sustabdyti šias dėrybas. Manau, kad tai rodo, jog daug yra dar nerimo dėl dėrybų ką tik grįžau iš kelionės į Vašingtoną, prieš savaitę ten lankiausi. Įdomu, kad ten komercijos rūmai minėjo, kad jiems TTIP svarbus yra ne dėl prieigos prie rinkos, tačiau svarbu jums yra tai, kaip paveiks jų reglamentacinę aplinką. Taip pat norėtumėm priminti ir komisijos paminėjom, kad gali abiejose Atlanto pusėse būtų prasta po milijoną darbo vietų. Taip pat pusė Jungtinėmis valstijų, valstijų yra įvairių įstatymų, kurie riboja profesinės sąjungų veiklą. Ir neaišku, kaip tai paveiks investicijų galimybės. Taip pat džiugu, kad e, numatoma, jog taip reikia numatyti aukštus darbo vietos standartus ir laikytis visų TL, e, tarptautinės darbo organizacijos standartų. Tačiau reikia paminėti, jog darbo standartų išlaikymas aukštų turi turėti pirmenybę prieš prekių ir paslaugų laisvą judėjimą. Taip pat džiugu, kad numatyta yra išimtis viešam sektoriui. Labai reikia numatyti labai aiškę išimti iš TTIP tai viešam, viešam sektoriui, kad nebūtų tikrai jokių jokių jau neiškumų. Daugiausia nerima kelia ISDS, tai yra ginčių institutais mechanizmas. Manau, kad tikrai negalima įtraukti to į sutartis. Yra jau blogų pavyzdžių, pavyzdžiui, Prancūzijos korporacija 13 metais Egipt, Egipto padavė teismą dėl minimalus atlyginimo arba taip pat yra įvairių sprendimų dėl cigarečių pakelių ženklinimo, taip pat anglės e, dvideginio išmetimo apribojimų. Tad toks mechanizmas labai pribotų politikos priemonių taikymo galimybės. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Vašingtonė su pilietinė visuomenė bendravome ir ten buvo pabrėžta, kad valstybės narės jau turi teisinių priemonių, kaip spręsti nesutarimus Taip pat pasakytina, kad e, toks augimo modelis, kuris remiasi eksportu ir prekyba tarp JAV ir Europos Sąjunga, ir tai nebūtinai užtikrins gerą augimą, tačiau taip pat gali ir didinti neligybę. Labai ačiū. Ačiū. Ačiū, pana pirmininkė, mėly kolegos. Noriu padėkoti poniai Harkin pranešėjai už nuveiktą darbą. Jūs, ponė Harkins, siūlote remtis tikrovė. Mes žalieji taip pat siūlome remtis tikrais faktais ir nuo padarybų pradžios. Čia kokia yra ta tikrovė? Jeigu rytoj mums pasiūlys pasirašyti laisvos prekybos sutartį su JAV, kuri padėtų sukurti naujų darbo vietų, mes e, tikrai nelabai jai priešintumės. Tačiau dėl to abejojame, ponė Harkin, ir tos abejonės pasireiškia per mūsų pakeitimus. Noriu pabrėžti kartu su kolegomis iš žaliųjų frakcijos kai kurias labai rimtas problemas. Pirmiausiai minėjote poveikio įvertinimus. Poveikio įvertinimai dėl mūsų prekybos ryšių su JAV kurie buvo užsakyti komisijos, teigia, kad bus perkeltas milijonas darbo vietų ir pagristai baiminamis, kad um, patirsime labai didelės uh, pristaikymo prie naujų sąlygų sąnaudas. Kitas nepriklausomas tyrimas, jo išvados teigia, kad ES bus panaikintos 620 e, tūkstančių darbo vietų, 120 tūkstančių vien jų bus panaikinta Prancūzijoje. Tai yra nepriklausoma tyrimo išvadas. Taigi reikia vadovautis ne tik tikrovė, tačiau ir sveika nuovoka. Reikia savęs paklausti, ar laisva prekyba su JAF pagerins mūsų piliečių gerovę. O ir jeigu sugebėsime <clears throat> to pasiekti, tai mes iš karto pakeisime savo pozicijas, jeigu mums bus tai įrodyta. Taip pat Reikia pabrėžti, kad Europos Sąjunga yra pasirašiusi aštuonias TDO konvencijas, tuo tarpu JAF nėra to padariusi. Ir reikia paprasčiausiai sustabdyti darybas, kol JAF to nepadarys. Taip pat būtina iš tikrųjų imtis ginti Europos darbuotojų teisų šių darybų kontekste. Ir e, noriu pabrėžti, kad praeis pusantrų metų nuo darybų pradžios visi darybų dokumentai nėra paviešinti. Ir aš manau, kad pabaigus kiekvieną darybų raundą reikėtų paviešinti dokumentus, dėl kurių susitarto, to tarpu šiuo metu taip nėra. Taip pat mums yra būtina, kad visuotinės svarbos paslaugos būtų išbrauktos iš e, darybų turinio. Tai Taip pat būtina užtikrinti, kad paslaugų sektorio dirbančių darbuotojų judumas būtų grindžiamas ES galiojančiais standartais. Taip pat būtina apsaugoti mūsų smulkų verslą nuo nesažiningos konkurencijos iš JAV įmonių pusės. Ir tokiu būdu reglamentinio bedarbiavimo taryba turėtų būti įsteigta TTIP kontekste ir būtina užtikrinti, kad ta reglamentavimo taryba išsaugotų mūsų smulkių įmonių įtaką ekonomikai ir neperleistų visko tik tai į stambių koncernų rankas. Pabaigai noriu pasakyti, kad ponios Harkin pasiūlyme nieko nekalbama apie ISDS, tuo tarpu INTA komitete yra <clears throat> pasisakoma prieš šį mechanizmą, mes taip pat jam prieštaraujame. Ačiū už tai, kad skiriate man papildomą minutę dėmesio. Grįšime dar prie TTIP sustarimo. Dabar trys kolegos liko mūsų sąraše kalbėtojų, kiekvienam skirsiu po vieną minutę. Pirmas kalbės ponas Manas. Aš noriu pasakyti, kad jeigu trys minutės skirimo šešiems pranešėjams sutinku, tačiau e, jeigu kitiems yra skiriama tik tai viena jokinga minutė, tai ko galime tikėtis iš tokių diskusijų? Aš manau, kad e, koordinatoriai turėtų susėsti ir nustatyti aiškias taisyklės ir turime arba laikytis nustatytų taisyklių, arba apskritai e, turėtume nekalbėti, o netaikyti tokios diskriminacijos. Aš manau, kad Europos parlamentas turėtų jums atitinkamų veiksmų, ponė Maistrom dabar susijusių su viešaisiais ryšiais, ponė Maistrom dabar daug skelbė straipsnių Vokietijos žiniasklaidoje, mūsų standartai neturėtų būti švelninami, 31 pakeitimą rengiant aš dalyvavau tame procese Manau, kad mm, mūsų diskusijose teigiami sąrašai turėtų būti vertinami teigiamai, o neigiamai, o ne neigiamai mes neturime kalbėti dabar apie e, tas paslaugas, kurių šiuo metu dar nėra. <clears throat> Nes į mūsų dabar kreipiasi labai daug savivaldybių atstovų dėl būsimų e, paslaugų ir e, Aš gaunu labai daug elektroninių laiškų ir daug iš jų taip pat reikalauju asmenio atsakymų. Paskutinė pastaba dėl ISDS. Aš manau, kad e, šie ginčiai neturi būti sprendžiami privačiuose arbitražo e, teismuose. Labai svarbu e, patvirtinti atitinkamą ginčio sprendimo tvarką, pirmininkaujantį Italiją norėjo to pasiekti, apeinant privačius arbitražo teismus teismus mes neturėtume čia tik tai sudaryti papildomų galimybių užsidirbti įvairiems notarams. Tai aš kalbėjau dvi minutės ir 30 ar 40 sekundžių per tą laiką protestavau, taigi manau, kad pakaks. Ačiū Marija Arenai žodis. Ačiū ponė pirmininkė, pirmiausiai noriu paklausti, kodėl mes pritarėme turėtume pritarti laisvos prekybos sustarimui su JAF, jeigu ji nekurs naujų darbo vietų. Taigi tai turėtų būti svarbiausias mūsų klausimas, kaip ir šešėlinė pranešėja. Aš prašau, kad būtų atliktas tikras poveikio įvertimas, pasitelkus įvairius modelius kad būtų galima daryti išvadas, kiek naujų darbo vietų bus sukurta. Antras dalykas susijęs su visuotinės svarbos paslaugomis. Europoje veikia modelis, pagal kurį pasitelkus visuotinės svarbos paslaugas yra kovojama su neligybė, taip pat visuotinės svarbos paslaugos skatina ekonomikos vystimasi. Taigi Mes turime pasitelkti teigiamus sąrašus, ten turi būti aiškiai įvardinamos tos e, paslaugos, e, kurioms būtų taikoma išimtis. O neigiamas e, sąrašas reikštų, kad viskas yra liberalizuota, tačiau taip pat ir ateičiai. Mes o tarpu nežinome, kaip atrodys ateitis, todėl turime numatyti galimybę teikti visuomeniai tokias paslaugas, kurios padėtų mažinti neligybę. ISDS. Mes teigiame, kad ISDS neskatins investicijų. Šiuo metu JAV daugiausiai investuoja Airijoje, ten nėra taikomas joks ISDS. Taigi šiandien sistema veikia be ISDS ir veikia gerai. Taigi mes pasisakome prieš ISDS. Ačiū. Thank you. And, uh, the last speaker. Ačiū paskutinis kalbėtojas Regijom Valas. Kaip ir kolegos pirmininkė, aš e, noriu paminėti, kad socialdemokratai prieštarauja investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo mechanizmui, taip pat noriu taikyti, kad būtų taikomas išimtis visuotinės svarbos paslaugoms, aš noriu paminėti tik štai ką. Klausime savęs, kodėl socialinio reikalų ir žimtumo komitete mes e, pastebime, kad komisijos atstovai ir kai kurios kitos institucijos e, taip smarkiai yra prisirišusios prie laisvos priekybos sutarties su JAV, tuo tarpu e, tyrimai rodo, kad naujų darbo vietų ši sutartis mums net neš, tačiau priežastis tokio prisirišimo yra geopolitinės, o ne ekonominės. Taigi turime įvardinti aiškias e, priežastis, dėl kurių siekiama pasirašyti transatlantinės laisvos prekybos sutartį. Tačiau turime aiškiai paminėti, kad darbo vietų kūrimo kontekste mes galime smarkiai nukentėti pasirašiusi susitarimą. Taip pat turime vengti laisvos prekybos logikos, kuri būtų e, grindžiama abipusiškumo principais, kurie būti, būtų taikomi e, visiems e, e, dėl to nukentėtų nemaža dalis regionų ir atskirų darbuotojų. Todėl mes turėtume aiškiai įvertinti poveikį, kad aiškiai matytume, kiek naudos ir kiek žalos patirsime pasirašę šį laisvos prekybos susitarimą. Pirmininkė, ačiū. Manau, kad dar grįšime prie diskusijų dėl transatlantinės prekybos investicijų partnerystės artimiausių metu noriu paskelbti, kad ketvirtadienį, kovo 26 dieną, vyks šešėlinių pranešėjų sustikimas nuo 9.30 iki 11, kitą savaitę, kovo 30 dieną, nuo 18.30 e, iki 19.30 vakare dar yra matytas vienas šešėlinių pranešėjų sustikimas, balandžio pirmą dieną užimtumo komitete bus tvirtinamas šis pranešimas. Dabar perėsime prie paskutinio mūsų darbo tvarkės klausimo. Prieš skelbiant pietų pertrauką, šis klausimas yra susijęs su vienodo galimybių principo ir vienodo vyrų ir moterų e, traktavimo užimtumo srityje. Žodžiu, teikiu pranešėjai. Iniciatyva dėl moterų ir vyrų lygių galimybių principo įgyvendinimo ir vienodo e, e, požiūrio darbę ir darbo rinkoje tikrai yra nepakankamai e, valstybėse įgyvendinama ir beveik visose valstybėse narise šitoj srity yra nemažai problemų ir kliučių, dėl ko ta direktyva nėra sėkmingai įgyvendinama. Tokias išvadas pateikė ir komisija savo ataskaitoje ir e, aš taip pat savo e, nuomonėje e, atkreipiu dėmesį į tas problemas, su, su kuriuom pagrindė yra susidurima valstybėse dėl direktyvos įgyvendinimo. Taigi pirma ilgametė ir visiems žinoma problema tai yra nevienodi moterų ir vyrų atlyginimai už tą patį darbą ir nevienodi atlyginimai iš tikrųjų yra daugelybė e, problema, todėl pirmiausia ir raginu valstybės nacionaliniuose įstatymuose įtvirtinti aiškę vienodo darbo užmokesčio apibriežtį. Šiuo metu kai kuriuose valstybėse narėse iš viso tai nėra įtvirtinta arba apibriežta nepakankamai aiškiai. Ir šalia to yra labai svarbu apibriežti, kas yra tas lygiavertis darbas ES lygmenių nėra nustatyta lygiaverčio darbo apibrieštis ar aiškus e, vertinimo kriterijai, kuriais remiantis būtų galima palyginti skirtingus darbus. Ir vienas iš būdų nustatyti lygiavertį darbą, tai e, pasinaudoti lyčių požiūrių neutraliomis pareigybių vertinimo ir klasifikavimo sistemomis. Tačiau, žinoma, Direktyva valstybės narės nėra įpareigotos sukurti tokių sistemų ir e, galimybės jomis pasinaudoti nacionaliniu lygmeniu iš tikrųjų labai skiriasi. Todėl nuomonė raginu valstybės narės aiškiai apibriežti lygiaverčio darbo sampratą bei pareigybių vertinimo e, kriterijus. E, dar, m, ką, į ką atkreipiu nuomonę dėmesį, kad vis dar sunku moterims užimti aukštas ar lyderių pozicijas Ir politikoje, ir sprendimų prieimime, ir aišku, ta pati problema ir vis dar egzistuoja ir versle. Todėl raginu valstybės narės, kaip galim greičiau priimti direktyvą dėl moterų kvotų e, bendrovėse, nes tai būtų pirmas žingsnis lygličių lygybės įgyvendinimo moterų atžvilgių. E, trečia, raginu taip pat valstybės narės, kad būtų užtikrinta motinystės apsauga darbe e, kad būtina imtis priemonių, kurios padėtų užkirsti kelią nesažiningam darbuotojų atleidimui, pavyzdžiui, neštumo laikotarpį, ar apsaugoti tiek vyrus, tiek moteris turinčius priežiūros prievalių nuo nesažiningo, pavyzdžiui, jų atleidimo e, iš darbo. Taip pat vis dar noriu priminti ir pabrėžti, jog darbo rinkoje nuolatos vyksta darbų segregacija pagal sektorius ir moteris dažniausiai dirba tose sektoriuose, kuriuose yra mažesni atlyginimai, nesaugus darbai, darbai be garantijų, kaip antai darbas namų ūkiuose, auklė, sergančių e, žmonių priežiūra. Ir tai yra iš tikrųjų labai sunkus darbai, tačiau vis dar nuvertinami ir iš tikrųjų labai mažai apmokami. Na ir galiausiai nuomonėje raginu e, valstybės ir komisiją visus procesus susijusius su lyčių lygybės principų įgyvendinimo darbo rinkoje įtraukti ir socialinius partnerius, ir profsąjungas, nevyriausybinės organizacijas, kad ir darbo rinkoje, ir darbo vietoje būtų iš tikrųjų užkirstas kelias bet kokiai diskriminacijai. Be abejo, nuomonė negalima įdėti visko, yra tam tikri libitai, tam tikri apribojimai, tačiau jau dabar noriu pasakyti kolegoms, kad na, pateikiant papildomus pakeitimus, dar detalizuosiu dėl atlyginimo skaidrumų, dėl profesinių pensijų sistemų ir dėl būtinybės visais lygiais kuo daugiau viešinti šią problemą. Ačiū labai ir aš tikiuosi, kad dar liks laiko šešėliniam pranešėjom pasisakyti ir kad mes sėkmingai dirbsime. Ačiū. Thank you. Uh, is Adam... Labai ačiū. Ar yra Adamo Košo pakeitimas narys, ne? Taip, jūs esate pakeitimas narys, prašau. Pone Ribeiro, prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad kai kurie dalykai čia nepaminėti. Trūksta šio vieto. Ir manau, kad tuos trūkumus reikia užpildyti. Yra padėta, daroma nuoroda į tai, kad kai kurios atsibės narės neperkelia direktyvos manau, komisija turi imtis griežtų veiksmų ir tinkamai tikrinti, ar tai yra padaryta. Mes negalime aplaidžiai žiūrėti į tai, kad valstybės narės kai kurios ne, neįsitraukia į kovos nelygybę. Taip pat valstybės narės turėtų matyti nemokamas teisinės pagalbos platformas ar koks nors galimybės kad būtų galima užtikrinti teisų gyvenimą tiek moterų, tiek vyrų, kad e, jie visi galėtų gauti teisinę pagalbą, jeigu susiduria su diskriminacija. Toliau, dar atliepas mėnesį jau esame priėmę susijusių nutarimų. Reikia įtraukti direktyvos dėl motinės atostogų peržiūrą. Ten taip pat reikia kalbėti ne tik apie motinai skiriamą atostogą, tačiau taip pat ir tėvui. Taigi turi būti vartojamas tomis parental leave ir kad šios atostogos turėtų būti skiriamos abiems tėvams, kurie jas pasidalintų. Kad e, tėvas ir motina būtų traktuojami vienodai. Ir tai taip pat padėtų kovoti su neligybė. Labai ačiū. Dėkoju. Marian Harking iš Aldė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai. Tikrai dabar turime gerą pagrindą, su kuriuo galima toliau dirbti. Jūs pabrėžėte keletą labai svarbių dalykų. Tikrai tai, ką sakėte, yra labai svarbu. Ypač jūs paminėjote, kad problema yra ne tik atlyginimų skirtumas, tačiau taip pat ir įvairių stalinių išmokų skirtumas O tai tikrai labai svarbu, nes čia teisingumo klausimas yra ir taip pat e, tai labai paveikia visą moterų gyvenimą, pavyzdžiui, kad e, sumažėjo jų pensijos. Tai labai taip pat svarbu yra. Ir gerai, kad e, raginat valstybės narės įgyvendinti komisijos rekomendacijas dėl vienodo atlyginimo, taip kad, kad kalbate apie konkrečias priemonės, kalbate apie skaidrumą, taip pat kalbate apie tą klasifikavimą darbo vietų nesivilgiant į lytį, gender neutral. Ir žinoma, atlyginimas skirtumas tarp lyčių jis turi daug priežasčių. Ir norint tą problemą spręsti, reikia spręsti tas įvairias priežastis, dėl ko atsiranda atlyginimų skirtumas. Ir reikia čia dirbti kartu su komisija, kartu su valstybėmis narėmis, kad būtų galima su to susidoroti na, negana tik karto karto išreikšti nuogastavimą, kad yra atlyginimų skirtumas. Ne, reikia imtis problemus iš esmės ir išspręsti problemas. Komisija pateikus yra darbinį dokumentą, kuris, manau, tikrai yra geras pagrindas, kaip veikti toliau šioje srityje. Taigi, tik dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjai ir manau, kad tikrai pabrėžite daug labai svarbių aspektų. Aš pateiksiu keletą pakeitimų, tačiau jie iš esmės plėtos tai, ką jūs jau siūlote. Ačiū. Dėkoju, toliau Terį Rankė, žaliųjų atstovė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai. Tikrai šios ir tie yra labai daug svarbių dalykų, kuriuos reikia minėti. Siekiant užtikrinti lyčių lygybę užimtumo srityje, tikrai tai yra asmenės svarbos klausimas ir tai prisidės prie lyčių lygybės visoje visuomenėje užtikrinimo. Kurgi reikia veiksmų? Manau, kad lyčių nelygybės mažinimas yra labai svarbus, siekiant sutikrinti, kad moteris plačiau dalyvautų darbo rinkoje. Ir būtent čia ES turėtų būti lyderė. Nes anksčiau ES jau yra pastalkusi spaudimo valstybėms narėms ir pasiekusi labai gerų rezultatų. Tad manau, kad ir toliau reikia eiti tuo keliu. Reikia raginti valstybės narės. Ir komisija jau yra siūliusi teisėkuros pasiūlymų įvairiose srityse, kaip mažinti tą atlyginimų skirtumą. Ir taip pat reikia kalbėti apie moterų ekonominės nepriklausomybės didinimą kad jos galėtų lengviau patekti darbo rinką, kad jos galėtų lengviau vystyti karjerą, kad taip pat galėtų dalyvauti priimant sprendimus Taip pat reikia šalinti diskriminacinės praktikas ir struktūras, kurios kenkia moteriams. Moterų vis dar trūksta vadovančiose pozicijose, dėl to direktyva dėl moterų e, dalyvavimo tarybose, verslo įmonių tarybose, tikrai turi būti priimta kuo greičiau, nes tai yra labai svarbus sprendimas ir moteris turi dalyvauti priimant tokius e, svarbius sprendimus. Taip pat reikia kovoti su seksualiniu prikabiavimu darbo vietose, reikia efektyviau su to kovoti. Ir e, kad galėtume efektyviau kovoti, reikia stiprinti nacionalinės institucijos, kurios priima tokius skundus. Taip pat reikia kalbėti ir apie lyties tapatybės klausimus ir kitus e, lyties klausimus. Kas dar yra itin svarbu, ypač tam galvoje krizė? Tai yra skurdas Ir matome, kad e, dėl atlyginimo skirtumo ir pensijų skirtumo moterų daug, didesnė dalis yra skurde. Taip pat tai sies ir su tuo, kad moteris e, mažiau dalyvauja darbo rinkoje. Taip pat e, ir valstybė narių mokesčių sistema turi savitą poveikį. Tad reikia atrišti nagrinėti, kaip mokesčių ir išmokų sistema paveikia moteris, ir e, kad tai paskui gali nustumtis į skurdą. Yra itin svarbu imti šių veiksmų ir kovoti su diskriminacija. Dėl to turime galvoti ne tik apie moteris, e, visuomet tačiau žiūrėti iš visų pusių šią problemą ir kovoti su visokia, bet kokia diskriminacija. Ir manau, kad ši jūsų nuomonė tikrai labai svarbi yra kovojant šiame fronte. Labai ačiū. Toliau. Būjant širtie, trumpai. Ačiū, ponė pirmkė. Kalbame apie temą, kuri yra artima mūsų širdžiai, nes matome didžiulę neteisybę, pagrindinių teisų pažeidimą. Tai yra piliečių lygybė ir tai priklauso Europos lygmeniui. Mes apie tai jau kalbame. Ir žvelgiant į tikrovę, į tikrą situaciją, matome, kaip mes auginame berniukus ir mergaitės. Tai yra net ir nevienoda orientacija jau iš pat pradžių. Ir po to taip, taip vyksta visą gyvenimą. Moteris sudaro 63 procentus e, visų diplomuotų žmonių. Ir kasgi vyksta vėliau. Kalbėkime, ne, yra tikrai didžiulė ne tik neatlyginimų, bet ir šiaip karjeros galimybių neligybė. Ir reikia, kad komisija realiai vykdytų moterų ir vyrų promociją. Jeigu pažvelgsime, kas vyksta tiek viešosiuose, tiek privačiame sektorėje, nėra karjeros lygybės tarp vyrų ir moterų. Ir ši neligybė paaiškina ir neligybę išeinant į pensiją e, tarp e, vyrų ir moterų atlyginimų neligybė išeinant į pensiją sudaro 39 procentus. Ir kaip sakė ponė Ribero, ponė Harkin, vis, visos kolegijos, matome puikiai, kad moteris pakliūna į skurdą, kuris e, ne tik kyla dėl nevienodų atlyginimų, nevienodų sutarčių, bet svarbiausia, kad tai kyla iš nevienodų karjeros galimybių. Ačiū, sako pirmininkė. Tikiuosi, kad vertėjai pasiliks dar keletą minučių ir dabar žodis ponui Martan Dominik ir po to paskutinis žodis pranešėjai. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Lyčių ir moterų, vyrų ir moterų lygybė ir vienodos galimybės yra labai svarbus klausimas, tačiau aš e, niekada dar negirdėjau kalbant apie <clears throat> teisę į laisvę nedirbti, moterų teisė į galimybę nedirbti. Nes ar jūs manote, kad e, tos moteris, e, kurios dirba už menkus atlyginimus, e, nori atsiskleisti kažkaip tai, ar Aš manau, kad jos paprasčiausiai dirbo už tokį menką atlyginimą, todėl kad net ir to menko atlyginimo joms trūksta, trūksta jo šeimos biudžetui. Aš manau, kad reikia numatyti moteriams galimybę nedirbti, numatant atitinkamą galimybę už atitinkamą atlygį rūpintis šeima vaikais, tam, kad vaikai nesitrintų gatvėje, kad uh, jie nevartotų narkotikų. Pabaigai noriu pasakyti, kad moteris yra kilusios iš Veneros, o vyrai iš Marso. Ačiū uždėmesi. <laughs> Now... Labai aišku buvo. Dabar paskutinį žodį Ispanijai Blinkevičiūtai. Aš dėkoju e, visom šešėliniam pranešėjom. Pateiktos iš tikrųjų buvo geros mintis ir geri pasiūlymai. Mes dirbsim kartu ir tikiuosi, kad e, nuomonę e, padarysim daug, daug, daug pilnesnę ir pateiksim ją FAM komitetui. Dėkoju Moran Šartėje už jūsų išsakytas mintis. Na ir tiesą sakant, e, e, pono Morton Dominiko mintis man pasirodė labai keistos, vargu ar mes galėsime jas įtraukti į mūsų nuomonę, bet gerbiu bet kokią nuomonę šiuo atveju ir jūsų išsakytą. Thank you all for your interventions and we'll... Labai ačiū už visų pasisakymą. Sustiksime po kelių valandų. Būsime suteikę gražiai, gerai, būsime malonus, būsime nebelkani ir užduosime sudėtingų klausimų ponui Timermansui.